bitte Platz zu nehmen. Prašom užimti vietas. Aš galiu prašyti dabar pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Ir tai yra keitimasis nuomonėmis su Ukrainos aukščiausiosios rados pirmininku Vladimiru Groismanu, buvusiu ministru pirmininku iki paskutiniųjų rinkimų. Dirbdamas ministro pirmininko pareigose, jisai pradėjo ir stumė į priekį ekonominių reformų procesą ir tikrai turi sukaupęs labai įdomios patirties. Ukraina gali tapti iš dalies ir pavyzdžių kitiems, nes įvykdo reformas vykstant Rusijos agresijai. Dar vienas dalykas, kad ES mes teikiame techninę ir kitokią paramą ir daugelis projektų įgyvendinami Nepamirškite, kad Ukrainos laukia ir savivaldos rinkimai. Ir iki to laiko mes iš dalies turime būti tikri dėl vykstančių procesų ir tikėkime, kad e, Ukrainoje įsivyros demokratija e, sėkmingai ir teisės viršenybė. Prieš porą savaičių Strasbūrė, o tiksliau dar sausio mėnesį, didelę balsų daugumą Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją dėl Ukrainos ir jos aktualumas mūsų dienomis tikrai nemenksta, nes rezoliucija buvo kalbama apie sąsąją su bendraja užsienio ir saugumo politika. Ukraina yra išorės agresijos auka. Buvo pažįsti tar, pažeistos tarptautinės teisės normos ir principai, pažeistas uh, Ukrainos teritorinės vientisumas ir žmonių teisės. Ir Ukraina netuk turi kovoti su agresoriumi ir be to įgyvendinti dar ir reformas, įgyvendinti Minsko susitarimo punktus ir manau, kad daugelis e, čia esančių parlamento narių pritartų tam dalyko. Dabar norėčiau pasveikinti poną Krosmaną visų kolegų vardų ir tikiu, kad mes e, sėkmingai bendradarbiausime ir galėsime pasistumėti toliau. Aš matau, kad ir delegacijos vadovas Frankovičius yra čia. Ašgi pats turiu išvykti, nes šį vakarą Berlyną kaip tik būtent šią temą darysiu pranešimą. Taigi, ponia Groismanai, jums žodis. Gerbėmėjai kolegos, pirmininkė, kolegos ukrainiečiai. Pirmiausia, ponia pirmininkė, noriu Jums nuoširdžiai padėkoti už Jūsų poziciją Ukrainos atžvilgių, už Jūsų paramą, nes dabar atėjo laikas mums viską vadinti tikraisiais vardais. Jūs labai objektyvų įvertinimą padėties Ukrainoje pateikėte. Taip, Ukraina kenčia nuo Rusijos okupacijos ir turime tikrai sakyti tai, kas vyksta. Nes uh, užpulta ne tik Ukraina, bet užpultos ir europinės vertybės, tokios kaip demokratija, laisvė ir teritorinės ventisumas. Visą tai reikalauja, kad pasaulio bendruomenė imtųsi tinkamų atsakomųjų veiksmų. Man šis atvykimas pas jūs yra simbolinis, nes prieš metus, rūmų revoliucijos metu, e, kada gėdingai pasitraukė ankstensis parlamentas, ES ir parlamentas pripažino Ukrainos aukščiausiąją radą. Praėjusiais met, per praėjusius metus vyriausybė stengiasi atkurti Ukrainą, išrinkti naujas prezidentas bei parlamentas. Ukraina pasirašė su ES asociacijos susitarimą. Šiandien per mano pirmą užsienio vizitą Einant Ukrainos parlamento pirmininko pareigas kartu su prezidentu Šulcu mes dalyvausime inauguracinėme parlamento asociacijos susitarimo komiteto procedūroje. Šiandien Ukraina susiduria su dviem problemom. Pirma, reikia apginti europinės vertybės, laisvę, demokratiją, sustabdyti išorės agresorių, užtikrinti teritorinį vientisumą, suverenumą ir užtikrinti taiką. Antra, reikalinga įvykdyti institucinę reformą, kad posovietinė respublika taptų šiuolaikinė Europos šalimi. Ir pradėsiu nuo antrojo uždavinio. Nėra lengva kariauti ir vykdyti reformas, bet mes neturime kitos galimybės, nes Laiko mums skirta nedaug, todėl Ukraina pradėjo sisteminės reformas. Pirmiausia, mes parengėme bendrą reformos strategiją iki laikotarpio 2020 metai. Dar vienas dalykas, mes pasirašėme su ES asociacijos susitarimo įgyvendinimo planą ir su parlamento dauguma koalicijos susitarimą. Visą tai e, suteikia <clears throat> pagrindo vykdyti tą planą E, kuris yra parengtas ir kuris numato teisėjų kuros žingsnius. Jį kitą savaitę pristatysiu Kijeve parlamentui, prezidentui ir vyriausybės nariams. Vykdant reformą, reformos teisinės paramos planas turi padėti Ukrainai vykdyti vidaus ir užsienio atžvilgių prisimtus įsipareigojimus. Ir tokiu būdu mūsų parlamentas turėtų dirbti efektyviai, o nebūti vien tik tai uh, įstatymų štampuotojų. Taigi, kas padaryta? Dėka parlamento pirmin, e, prezidento ir Ukrainos vyriausybės mes pradėjome įgyvendinti praėjusį spalį patvirtintą uh, kovos su korupcija teisė, teisės aktų paketą, Ir tikrai jokios nėra e, paslapties, kad kova su korupcija yra vienas iš prioritetinių Ukrainos uždavinių ir mes turime su šaknimis išrauti šią blogybę savo valstybėje. Mes taip pat turime sukurti Mes taip pat turime paskirti nacionalinio kovos su korupcija biuro direktorių, kur, o procedūra numatyta labai skaidri. Dirbame kartu su ES konsultacinė misija ir parlamentas ratifikavo misijos statusą nustatantį susitarimą vasario pradžioje. Taip pat įmamas pirmųjų žingsnių, kad būtų užtikrinta teisę į sąžiningą teismą. Dabar Konstitucinė reforma - decentralizavimas. Tai dar viena labai svarbi mūsų darbo kryptis. Aš tikiu, kad tai viena svarbiausių reformų, kurias Ukraina turi įvykdyti, nes mums reikia sukurti kokybišką valdysenos sistemą. Tai nepaprastai svarbu. Mes jau priėmėme sprendimą fiskaliniais klausimais, dėl regioninės politikos ir kitų dalykų. Aišku, daug kas priklausys nuo to, kaip bus įgyvendinta praktikoje konstitucija. Todėl mes sukūrėme komisiją, kuri dirbs kartu su mokslininkais, pilietinė visuomenė, kad būtų galima peržiūrėti dabartiniu metu galiojančią konstituciją ir ją tinkamai pasakyti. Ir labai tikimės, kad dar anksti e, rugsėjo pradžioje mes galėsime tai padaryti, atsižvelgdami, aišku, įvairių komisijų pasiūlymus. Taip pat noriu pažymėti, kad mes konstituciniai reformai pasirengimą pradėjome ne dabar, o daug anksčiau. Ir galiu tikrai pasakyti, kad um, Ukrainos um, atskirų teritor, rajonų galios, kurios tie rajonai įgis bus kur kas didesni, negu dabar galima įsivaizduoti ir nėra jokio reikal, nes decentralizacijos reformoje numatyta regionų teisė turėti e, savo tankus ir zenitinės sistemas bei teisę prisijungti prie Euroazijos sąjungos. Aišku, reformos ir ekonominė Ukrainos sėkmė priklausys nuo to, kiek mes gerai dirbsime su gyventojais. Ir vienas iš svarbiausių uždavinių tai yra ekonominiai uždaviniai. Todėl mes nekantrai laukiame Europos parlamente diskusijos dėl e, makrofinansinės paramos Ukrainai. Tai būtų trečioji parama. Ir nepaisant to, kad dabar šaudoma iš patrankų, mes vis tiek galėsime siūti. Rusija yra Budapešto memorandumą pasirašysi šalis ir jinai įsipareigojo susilaikyti nuo grasinimų, nuo jėgos panaudojimo prieš Ukrainą ir niekada nenaudoti ginklų prieš Ukrainą. Tačiau agresija, kaip žinote, vyksta, nes uh, Rusijos raketos didina aukų skaičių didina sielvartą. Tūkstančiai ukrainiečių nuo agresijos pradžios žuvo. Tuo pačiu metu žmonės, kurie buvo priversti palikti savo gimtasias vietas, įsisklaidė po kitą šalį, jų yra apie milijonas ir praėjusį sausį e, buvo parengtas humanitarnės pagalbos Ukrainai planas. Rusija savo atakos nenutraukė ir praėjusią savaitę Debalcevo um, polime išryškėjo visa taktika, nepaisant uh, Ir praėjusią savaitę Rus, atsiskleidė visi Rusijos uh, kėslai, nes kada Kremliaus uh, planas užimti miestą iki uh, paliaubų ne nusisekė, tai jie e, tiesiog ciniškai ignoravo Minsko susitarimą ir užėmė. Praėjusią savaitę posėdžiavo saugumo ir gynybos taryba ir mes priėmėm sprendimą kreiptis jungtinės tautas ir, ir Europos Sąjungą su prašymu atsiųsti savo taikdarius. Des, bet bet kokia iniciatyva užkirsti kelią Rusijos agresijai ir teroristams, visada virsta melu, kad Kijevas pažeidžia Minsko susitarimą. Kodėl? Mano nuomonė todėl, kad sienos e, visiška kontrolė ir EBSO kontrolė arba taikdarių dislokavimas nebeleis Rusijai permesti savo karinių pajėgų ir karinės technikos. Nuolatinė Rusijos federacijos manipulacija rodo, kad Ukraina sąžiningai laikosi susitarimo, kuris buvo pasirašytas Minske vasario 12 dieną, o Rusija jį naudoja kaip dūmų uždanga tam, kad galėtų sunaikinti Ukrainoje ne, nepriklausomą Ukrainą, jos laisvę ir demokratą. Ukrainėje Ukrainos piliečiai yra neteisėtai sulaikomi Rusijos federacijos teritorijoje. Jūs žinote, kad pona Nadia Savčenko kuri jau 74 dienas badauja, nes paskelbė bados, e, bados streiką, yra um, Europos tarybos parlamentinės asamblėjos narė, kuri uh, neteisėtai sulaikyta Rusijoje. Aš žinau, kokie kaip aktyviai Europos parlamentas reikalauja jos paleidimo ir prašau, kad jūs nenuilstamai tai darytumėte. Mėly bičiuliai, kreipdamasis į Europos parlamentą, aš noriu pažymėti, kokie yra Ukrainos poziciją, o jie iški nėra jokios alternatyvos, kaip kad taikiam sprendimui. Tačiau, sprendžiant šią Europoje kilusią labai pavojingą krizę, Rusija jau turėjo daug galimybių įrodyti, kad praktiškai pasisako už taiką, o ne teoriškai. Neabejotina, kad norint pradėti su Rusija tikrą dialogą, reikalingi atitinkami argumentai. Todėl aš manau, mes tu, jūs turite tęsti dabartinę um, sankcijų politiką. Taip pat reikėtų uh, spausti Rusiją. Man pačiam nepatinka tas žodis, bet ką daryti? Reikia stabdyti agresorių. Ir trečia, Ukrai, padėti Ukrainai. Pagalba turi būti visapusiška ir konstruktyvi. Ir nebejotinai, kad Ukrainos gynybinius pajėgumus reikia stiprinti, bet stiprinti tik tai gynybinius pajėgumus išmaniaisiais ginklais. <clears throat> nes tik tada Kremlius suvoks, kad negali taip elgtis. Ir aš manau, kad parlamentas laikosi tokios linijos. Taip pat norėčiau priminti jums ir Krymo atvejį. Prieš metus Rusija neteisėtai aneksavo Krymą ir nuo to laiko Krymo ekonomika smunka nuolatos yra diskriminuojami ukrainiečiai ir Krymo totoriai. Todėl mes tikrai esame labai suinteresuoti įvertinimu. Ir baigdamas gerbėmiai kolegos noriu pasakyti, kad tikrai raginu Europos parlamentą ir toliau aktyviai veikti padedant Ukrainai, nes jūs stimuliuojate. Uh, Jūs esate ES veiksmų stimulas, jūs priešinatės Rusijos propagandai. Ir mes tikimės, kad išvakarėse rytų partnerysės aukščiausio lygio susitikimui Rygoje, kuris vyks gegužę, jūs pasiūsite tinkamą signalą, kurio laukia Europ, e, Ukrainos žmonas. O tai yra pripažinimas e, europinės perspektyvos mūsų šaliai ir politinis sprendimas dėl bevizio režimo Ukrainos piliečiams. Ukrainiečiai tikrai nusipelnė tokio dalyko, nes dabar ukrainiečiai yra priešakinėse fronto kuris kovoja už Europos integraciją, už Europos bendrasis vertybės linijose. Ačiū. ponė pirmininkė. Labai ačiū už šį pristatymą. 16 kalbėtojų paprašė žodžio. Tik jiems ir suteiksiu teisę pasisakyti po pusantros minutės kiekvienam, nes daugiau laiko neturime. O dabar pakviesiu poną Plankovičių, kuris perims pirmininkavimą. Labai ačiū visiems. Ačiū. Ačiū pirmininkui Brokui, ačiū e, Verhovnos rados pirmininkui Grossman. Ačiū visiems svečiams iš Verhofnos rados. Noriu šiltai pasveikinti šioje salėje susirinkus. Dabar, kaip delegacijos su Ukraina vadovas, norėčiau pasidžiaugti, kad mes po šio posėdžio galėsime surenkti inauguracinę tarp sesiją parlamento ir Verhovno Rados um, asociacijos um, sesiją, komiteto sesiją. Ir rytoj jau kalbėsime apie asociacijos sustarimo įgyvendinimą, aptarsime ekonominius, politinius ir energetinius klausimus. Kaip jūs sakėte, Europos parlamentas glaudžiai bendradarbiavo su Ukraina, buvo priimta daug rezoliucijų, daug e, parlamento narių nori padėti Ukrainai tokioje sudėtingoje situacijoje, kai Ukraina tapo agresijos taikiniu. Ir čia dabar neišsiplėsiu, tačiau paprašysiu, kad jūs atsakydamas pasisakiusiems paaiškintumėt, kaip jūs vertinate e, ta, busimuosius tarptautinius veiksmus, ką galima padaryti tokioje situacijoje. Mes e, šiokių tokių pasiūlymų esame sulaukę iš prezidentų Porošenkos. Tikrai mums būtų naudinga išgirsti ir jūsų nuomonę. O dabar žodis mano kolegijai Sandrai Kalnietiai. Sandra, prašau. Ačiū. Ponas Groisman, sveiki atvykę į Europos parlamentą ir toliau kalbėsiu latviškai, nes um, Latvija pirmą kartą pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai. Ponios ir ponai, prieš met metus um, pirmą kartą lankiausi Kijeve ir lankiausi taip pat ir Verhovnoj Radai, kur e, buvo priimtas istorinis sprendimas užkirsti kelią tolimesniam smurtui ir tolimesniai agresijai. Aš mačiau ginkluotų išpolių aukas ir esu tikra, kad e, taikos darybos bus sėkmingos tik tuomet, jeigu Ukraina galės apsiginti. Ir ES bei JAV turi padėti Ukrainai stiprinti gynybinius pajėgumus. Norėčiau sužinoti, kaip vyksta dėrybos dėl jungtinių tautų taikos palaikymo pajėgų dislokavimo Ukrainoje. Ačiū, Sandrai. O dabar žodis poniai Anai Gomeš. Pone Grosmanai, sveiki atvykę į parlamentą. Pernai vasario 21 dieną aš lankiausi Ukrainoje, mačiau Maidaną, mačiau, kaip pabėgo Janukovičius ir kartu su kitais kolegomis mačiau, kaip Ukrainos žmonės drąsiai laikėsi. Jie žinojo, kad laukia sunkumai ir sunkumai laukia ne tik Ukrainos, sunkumai laukia ir Europos. Padėtis turi poveikį mums visiems. Tai turi poveikį tam, kam kas mes esame. Ar mes esame senoji Europa, kuri bendradarbiausi su senąją Rusiją, ar mes esame nauja Europa, stipresnė Europa, pasikeitusi Europa. Aš pati esu iš Portugalijos. Ir tai yra sena ES šalis. Ir čia kalbame ne tik apie Ukrainą, ne tik apie jūs. Čia kalbame ir apie mus, ir apie mūsų pačių vertybės. Aš palaikau Ukrainą ir aš esu už tai, kad būtų suteikta pagalba. Nes pagalba yra būtina, kad būtų galima apsisaugoti nuo agresijos, nuo Putino Rusijos ir užtikrinti Ukrainoje demokratijos kūrimą ir konsolidaciją niekas nebus didesnis pralaimėjimas Putinui negu kad demokratija Ukrainoje. Nes, kaip aš suprantu, tai, kas vyksta, um, tie neatpažinti kariniai skrydžiai, neidentifikuoti kariniai skrydžiai yra grėsmė visai Europai, ne tik Ukrainai. Ačiū ponai Gomeš, o dabar žodis ponui Čarlis Tanuk. Ačiū pirmininkė. Noriu šiltai visus pasveikinti EKR vardu ir priminti, kad mūsų frakcija taip pat prašė nedelsiant praleisti paleisti ponę Nadią Savičenko, kuri buvo neteisėtai sulaikyta Rusijoje. Deja, mūsų pastangos buvo nesėkmingos. 2002 metais paskelbiau straipsnį Wall Street Journal, kur buvo kalbama apie ilgalaikę Ukrainos narystės es perspektyvą. Tuomet niekas dar apie tai negalvojo. Tuomet vyko oranžinė tai, e, revoliucija. Tačiau nieko net negalėjau susimastyti apie tai, kad Uk Ukraina taps Rusijos agresijos taikiniu. Tačiau, kaip matome, Putinas e, užsimojo atkurti tą autoritarinę senąją imperialistinę Rusiją, nes e, Sovietų sąjungos žlugimas jam buvo didžiulis nusivylimas. Aš manau, kad Minsko susitarimai neveiks, nes Rusija bando išlošti laiką prieš užimdama Marijam Marijopolį ir sukurdama koridorių į Krymą. Aš manau, kad pirmiausia reikia skirti ekonominę pagalbą ir stabilizuoti Ukrainos ekonomiką. Bet to, žinoma, galima padėti Ukrainai stiprinti gynybinius pajėgumus bei nusiųsti tarptautinę taikos palaikymo misiją. Ką Jūs galvojate apie New York Times paskeltą straipsnį, kad um, e, kai kurie atsakingi už sprogdinimus Krokuvoje taip pat galėtų būti Rusijos apmokyti teroristai. Kaip manote, um, ar KGB ir Rusija gali planuoti tolimesnius išpolius? Kaip jūs vertintumėt Harkove, atsiprašau. Kaip Jūs vertintumėt e, tokias galimybės? Ir dar galiu pasakyti, kad slava Ukrainai. Prašau visų laikytis e, laiko limito, kad visi galėtų pasisakyti. Panas Van Balen. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, Pone Groismanai, galiu patikinti, kad liberalai jūs visapusiškai palaiko. Visų pirma, dėl to, kad Ukrainai pavyko suorganizuoti sažiningus ir laisvus parlamento ir prezidento rinkimus. Ta nori sunaikinti Putinas. Putinas nori sunaikinti tą europinę aikštę, europinį požiūrį. Ir žinoma, taip pat nori kiek įmanoma labiau sustabdyti savo kaimynus ir kad jie negalėtų žengti Europos link. Mes, kaip parlamentas, pasisakome už reformas, nes mums reikia teisės viršenybės, ekonominių reformų, O tai galima padaryti tik tai turint e, stiprų parlamentą, kurį palaiko šalies žmonės. Mes dirbame su Verhovna Rada, turime parlamentinį asociacijos e, sustarimą ir taip pat turime e, komitetą, kuriam pirmininkas pakomitetį, kuriam pirmininkauja Petras Auštrevičius Ačiū ponui Manbalen, o dabar ponia Lochpilen iš Žaliųjų frakcijos. Ačiū. Ačiū ponui Grosmanui. Jūs esate sukūrę teisėkuros iniciatyvas ir skatinate bendradarbiavimą tarp mūsų šalių. Prisiminkime e, Roma 1 ir tarptautinio baudžiamojo teismo statutą nuo 2003 metų. Sekiau situaciją Ukrainoje ir mačiau, kad Ukrainos parlamentas dirba šią linkmę. Kaip manote, ar įmanoma būtų ratifikuoti tarptautinį baudžiamą įstatutą, jeigu uh, tai būtų įmanoma padaryti, būtų labai gerai. Mes pasisakome už pasaulinį veiksmą ir pasisakome už tolimesnį ratifikavimą. Tikiuosi, kad jūs galėsit tam pritarti. Dabar žodis ponui Šafhauzeriui. Prašom. Pone ambasadoriau, džiaugiuosi girdėdamas apie jūsų norą vykdyti reformas e, dėl mm, užtikrinti teisės viršenybę ir e, siekti skaidrumo. Neturėkite iliuzijų. Karo diskursas, kurį jūs girdite šiame parlamente, tai nėra Prancūzijos diskursas, tai nėra Vokietijos žodžiai, tai nėra Anglijos žodžiai, tai nėra stebėtojų, e, SBO stebėtojų žodžiai. Ten nekalbama čia apie Rusijos okupaciją. Šis parlamentas yra izoliuotas, e, izoliuotas pateikdamas savo ekstremistinės situacijos izolia, e, analizę. Šis parlamentas dirba prieš Europos valstybės ir prieš Europą. Dabar dėl Minsko. Noriu užduoti vieną vienintelį klausimą, ponia ambasadoriau. E, tai yra mano požiūris. Minskas 2 turi e, tą pranašumą, kad jis e, patiksino, kad e, Rusija e, neturi jokių pretenzijų Ukrainos sienas, nes sakoma, kad Mielas kolegė, leiskite man kalbėti. Aš jūsų taip pat klausausi jūsų ideologijos. Nes sakoma, kad kai vyks vietos rinkimai, kaip jūs taip pat patvirtinate, turėsite visą savo teritorijos suverenumą. Dabar klausimas yra toks. Kad, kaip jūs ketinate įgyvendinti e, tuos rinkimus vietos ir kaip įtvirtinti autonomijos e, užtikrinimą? kad nebūtų jokių neaiškumų dėl Rusijos vaidmens. Ačiū ponia Šafauzeriu, turbūt svarbu būtų sužinoti jums, kad e, ponas Groismanas ir aukščiausios rados pirmininkas, o ne ambasadorius. Dabar ponas Štetina. temps de parole, je vous remercie. Monsieur Štetina, c'est... Jūs pakalbėjote jau labai jums ačiū, pana Štetina. I prosím pana francouzského kolegu, aby mě nechal mluvit. Noriu paprašyti prancūzų kolegų leisti ir man pakalbėti, gerai? Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau paprašyti prancūzų kolegų leisti ir man pasisakyti. Atrodo, dabar mano eilė. Kolegos, pirmininkė, gerbiamas Verhovnos Rados pirmininkė. Aš suprantu, kad tie, kurie kovoja Ukrainos pusėje, yra reguliarių pajėgų ir atstovai ir savanoriai. Ukraina kovoja už savo nepriklausomybę ir už europinės, euroatlantinės vertybės apskritai. Aš dėl to esu dėkingas e, Ukrainai ir aš e, žaviuosi jūsų kova už tas vertybės. Nuo Krematorsko iki, iki Slovensko. Visi sako, kad karas būtų seniai pasibaigęs, jeigu sienos būtų uždarytos. Jūs kalbėjote apie savo reikalavimus, kad Europos Sąjunga pasiūstų policijos pajėgas ar taikos palaikymo pajėgas. Man atrodo, kad žodžių jau nebepakanka, todėl aš e, norėčiau kreiptis į ponę Mogarinį, kad ji šį klausimą ir sureaguotų skubiai, nes Ukrainai reikia aktyvios praktinės paramos. Ačiū, ponia Štetina. Kitas kalbėtojas, ponas Manikins, ačiū pirmininkė. Kai sužlugo Sovietų sąjunga, jeigu e, žvelgsime Ukrainą atskirai, tai Ukraina buvo turėjo brandurinių ginklų arsenalą, kuris buvo trečias pagal dydį pasaulyje. Ir kai Ukraina pasiskelbė, kad bus e, aš valstybė be brandolinių ginklų, kaip pasakyta e, Budapešto memorandume, tai dabar štai toks klausimas. Jeigu Ukraina turėtų brandolinius ginklus, Ar neįman, jis vis dar, kad scenarius besivystantis dabar būtų buvęs visai kitoks. Ačiū toliau, pona Fotiga. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący. Ačiū pirmininkė. Gerbiami Verhovnos Rados nariai, noriu pakartoti tai, ką sakiau praėjusiu metu pradžioje per parlamentinės asamblėjos posėdį, bendrosios parlamentinės asamblėjos, NATO ir Verhovnos Rados parlamentinės asamblėjos posėdį Kijeve. Neturiu jokių abejonių, kad tai, kas vyksta Ukrainoje, kas vyko Maidane, buvo tautos veiksmas siekiant atsikratyti sovietinio pribojimo ir išsilaisvinti e, nuo, tų, nuo to, tos įtakos. Jauni žmonės parodė, kad būtent taip jie nori ginti savo šalį. Aš nebejau, kad ukrainiečiai kovojo už tą tikslą, kuris e, toks svarbus mūsų širdims e, rytų ir centrinėje Europoje. Dabar visi Rusijos federacijos veiksmai taip pat separatistų veiksmai ir ne tik jų, yra Rusijos federacijos agresija suverenios valstybės teritorijoje. Tai liečia mus visus, nes ta grėsmė gali paliesti mus visus. Taigi mes turime galvoti apie tai, kokių veiksmų galima būtų imtis, kad Ukraina galėtų apginti savo teritoriją. Pone pirmininkė. kitų metų, kito, kito mėnesio viduryje siūsime delegaciją iš saugumo ir gynybos pakomitečio į Kijevą. Aš pirmininkauju tam pakomitečiui, mes vertinsime situaciją Ukrainoje ir Ukrainos poreikius taip pat. Pamačiu ir linkiu Jums sėkmės. Prašom turėti kolegos galvoje, kad Jums skirta po minutę 30. Toliau, Petras Auštrevičius. Ukrainos draugų grupės pirmininkas. Ačiū. Pirmininkė, kolegos iš Verhovnos Rados, sveiki atvykę istorinio vizito į Briuselį ir Europos parlamentą. Jūs e, mielai čia laukiami, jūs esate mūsų partneriai ir draugai įvairiose srityse. Turiu pabrėžti, kad ES skatino e, Ukrainą imtis daug reformų, eiti į priekį e, Europos keliu. Todėl dabar mes turime jums padėti e, kiekviename žingsnėje. Pone pirminkė, rusai bando įvykius Ukrainoje pristatyti, ypač šitų Ukrainoje pristatyti kaip pilietinį karą. Tarsi ukrainiečiai kovotų vieni su kitais e, dėl įvairių priežasčių. Aš žinau, kad Ukrainos visuomenė yra stabiliai ir integrali, gali rusiškai kalbėti Kievą ir niekas tave nekreips dėmesio bus reaguojama normaliai. Taigi, ponia pirminkė, norėjau užduoti klausimą, tai yra paprašyti pakomentuoti jūsų apie e, Ukrainos visuomenės būseną, pasaulio mažumų būseną, kokie yra santykiai tarp Rusijos mažumų, e, žydų mažų, e, totorių mažumos ir kitų mažumų jūsų šalyje, kurių yra daug. Nes kartais šis pilietinio karo įvaizdis kartais e, panaudojamas netgi ir šiame parlamente. Ačiū. <clears throat> Ačiū Petrai. Pone Rebeka Harms. Ačiū. Pirmininkė Grosmanai. Manau, kad yra puiku, kad čia jūs pirmą kartą kalbate Europos parlamente ir man malonu jūsų klausytis. Turiu du klausimus. Prieš savaitgalį, savaitgalį aš e, lankiausi Slavenskė ir dar kitur ir pati mačiau. kaip Ukrainos kareiviai patiria paliaubas. Man atrodo, jūsų ministras vakar skrido jungtinės tautas, kad e, paprašytų pasiūsti mėlynosius šalmus į Ukrainą. Gal galite paaiškinti, kai, iš kur atsirado šis pasiūlymas? Gal galite kolegams papasakoti, kaip iki šiol dirbo e SBO misija ir kodėl pastarosiamis savaitėmis e SBO stebėtojai negalėjo stebėti to, kas vyksta prie paliaubų linijos. Kitas klausimas yra susijęs su tuo, kad ES buvo pasimetusi, kai baltieji, taip vadinamai baltieji konvojai iš Rusijos važiavo į Ukrainą. Gal galite mums papasakoti, kokios yra humanitarnės problemos ir kokiu mastu ES turi tapti aktyvesnė. Ačiū toliau, mūsų pranešėjas Ukrainos klausimų. E, Sari iš Polsvido, prašom trumpais, trumpai. Jatsakė, prašom. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone parlamento pirmininkė, turiu galvo aukščiausią radą. Parlamentas netrukus tvirtins e, makrofinansinę pagalbą Ukrainai, kuri sudaro 1,8 milijardų eurų. Ir <clears throat> visą tai bus klandi procedūra pakeitimų dėl nuomonės nepateikta. Ir žinote, kad tai demonstruoja, kad ir ES bei parlamentas yra įsipareigoję padėti Ukrainai vykdyti reformas. Ir kai tik šita makrofinansinė parama a, bus patvirtinta, tai nebejotinai prisidės prie veiksmingesnio teisėkuros, reformų teisėkuros paketo įgyvendinimo. Ir aišku, tai gali padėti šiek tiek pagerinti einamosios sąskaitos deficito balansą. Jūsų šalis atsidūrė labai sudėtingoje finansinėje situacijoje dėl to, kad labai ilgą laiką nebuvo vykdomos struktūrinės reformos, valdysena buvo prasta ir, aišku, dėl karo Rusijos invazijos ir okupacijos patiriamų finansinių ekonominių nuostolių. Mes tengiamės padidinti paramą Ukrainai uh, tuo pačiu ir Ukrainai nėra lengva, nes rytuose vyksta Rusijos agresija, o Ukraina turi reformuoti savo ekonomiką. Ir tai yra precedento Europos istorijoje neturintis atvejis. Nes Ukraina akivaizdžiai abiejose frontuose, taip sakant, susidurė su labai dideliais sunkumais. Tai yra kovoti su agresoriumi ir taip pat vykdyti ekonomiką kos reformą, nes 25 procentai jos ekonomikos sunaikinta dėl agresoriaus veiksmų. Geriausias dalykas, ką galėtų padaryti ES ir tarptautinė bendruomenė, tai agresoriai Rusijai ir Ir geriausia dovana Rusijai ir agresoriai būtų, jeigu mes leistume Ukrainai bankrutuoti, bet mes to neleisime. Kolegos, aš labai prašau, kad laikykitės laiko reglamento bent vieną minutę, nes atvyks Europos parlamento pirmininkas Šulcas. O toliau ponas Balčytis, prašom. E, čia nuskambėjo keletas tokių pasisakymų, kad mes čia Europos parlamente esame atitrūkę, tačiau aš esu iš Lietuvos ir kiti mano kolegos iš Baltijos šalių, iš Rytų Europos puikiai žino, kas tai yra sovietų okupacija ir kaip tai mums paveikė po to vystant savo ekonomiką ir visuomenę. Mes palaikom Ukrainą ir jūs puikiai žinot, ir mūsų prezidentė buvo nekarta. Tačiau šiandieną su kuo susidūrė Ukraina, manau, kad sunku yra kažkaip mums patiems įsivaizduoti. Visiškai yra sužlugdyta ekonominė struktūra, didžiulė yra oligarchija ir taip pat didžiulė yra korupcija. Tai buvo iš praeities ir ėjo keletą dešimtmečių ir natūralu, kad tai yra praeities palikimas. Be to, finansinė parama, kur čia yra minima Ukrainai, tai yra simbolinė ir jos yra tikrai nepakankama. Ir noriu paklausti jūsų pirmininkė, kiek jūs galite išsilaikyti dabartinėse pozicijose, aš manau, kad jūs esate turbūt skaičiavę, jeigu iš tikrųjų ir toliau tokia simbolinė parama bus iš vakarų ir vakarai neteiks paramos ginklais. Ačiū. Thank you very much. Mr. Jurek, please. Ačiū toliau, Jūrakas, ponas Jūrakas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu išreikšti paramą prezidentui Porošenkai, kuris kviečia, kreipiasi dėl to, kad į Ukrainą būtų pasiusti taikdariai. Anksčiau sakiau ir pakartosiu, mes turime teigiamai sureaguoti į tokį prašymą manau, kad Europos parlamentas turi pritarti tokiai iniciatyvai ir a, tokį pritarimą išreikšti, kaip galima greičiau, galų gale toks yra mūsų uždavinys ir tai a, e, priklauso mūsų kompetencijai šis klausimas. O iš tiesų, kaip reagavo į tokį Ukrainos prezidento prašymą mūsų nacionalinės vyriausybės, nacionaliniai parlamentai? ir kiti. Būtų įdomu iš jūsų sužinoti. Dar vienas klausimas. Odessa ir Ukrainos vakarinė dalis, Jodosios jūros pakrantė. Ar padėtis tenai yra saugi? Ar ten irgi gali kilti grėsmė? Ar numatote tokią grėsmę? Ir toliau pratesant ankstesniųjų kolegų mintis. Krymo totoriai ar Ukraini, Ukraina rems Ukrainos totorių teisės, nepriklausomai to, kad jie gyvena okupacijos sąlygomis. Toliau ponas Kučiuk. Mes girdėjome, kad Ukrainos decentralizacija a, leis užtikrinti sėkmę, tačiau taikos dėrybų metu buvo susitarta dėl 12 punktų kurie turėjo būti įgyvendinti per 30 dienų. Tai yra dėl Lugansko laikinas valdymo įvedimas, bet niekas neveikia. Ar jūs įsivaizduojate, kad apsišaukelių vyriausybės paskelbti ketinimai reiškia, kad galų gale Ukraina taps federalinė valstybė reikės referendumą dėl to. Ir kitas klausimas, 2015 metais numatomi savivaldybės rinkimai. Visgi, ar jūs manote, kad bendriuosius rinkimus gali būti, gali būti baikotuojami Dombase, Lugansko srityje, arba kad jų rezultatai gali būti nepripažinami ir bus uh, surinkti savi klastoti rinkimai? Toliau ponas Pakadakis. Pone Grosmanai, ponas e, Brokas sakė, kad e, reikia rasti modelį, kad jūsų šalis gali būti e, modelis, kurio būtų galima sekti. Tai yra provokatoriški pareiškimą. Jūsų šalyje paleisti grup, komunistų grupė, nes ir paimti jų, apieškoti jų biurai, paimti jų kompiuteriai ir Europos Sąjunga yra veidmainiška, kai kalbama apie žmogaus teisės. Jie naudoja tai kaip pretekstą kištis į e, kitų reikalus didžiųjų įmonių ir monopolijų vardu. E, jų naudai. Kokia jūsų nuomonė, ponia Grosmanai? Kaip dėl komunistų Ukrainoje persekėjimo, e, parlamentarų grupės e, persekėjimo? Mire, yo pienso que a los amigos hay que. Ponas Nart. Aš laikau save Ukrainos draugų ir esu Ukrainos draugų grupės narys. Bet e, draugams reikia kalbėti atvirai, ne tik tai šipsotis. Taigi šiuo metu, kai Ukraina kaip šalis e, patiria grėsmę, kai buvo Rusijos agresija, Tai į, į, rinkimuose dalyvauja tik tai 52 procentai piliečių, visi kiti lieka namuose. Aš turiu išvadas, sakančias, kad tik tai 20 procentų kareivių norėjo eiti į frontą karo atveju. 90 pirmaisiais metais e, Ukraina tapo nepriklausoma šalimi. Taigi, kas, kas vyksta, kodėl dabar čia e, dalyvauja samdinių armija ir ji kovoja Donetskė ir Luhanskė. Be to, politinės dėrybos yra prieštaringos. Man kelia labai nedidelį nerimą tai, kad oligarkai uh, taip pat yra ir politiniai lyderiai, tiek Porošenka, tiek Okimovskiai, tiek Baklin ir Baiko. Jie visi vienodi. Kaip galima kovoti su korupcija, kai um, ekonomika ir politika taip glaudžiai susiję? Na kągi, jums teks uh, per 5-6 minutės apibendrinti visą tai ir atsakyti. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbimieji kolegos. Noriu Jums padėkoti už tokią atvirą diskusiją, atvirus klausimus ir Jūsų pačių poziciją, kuri Ukrainai labai svarbi. Pradėsiu tikriausiai nuo to, kad mes susidūrėme precedento neturinčią agresiją. Ir turiu galvoje ne tik tai karinę agresiją, bet taip pat ekonominę, energetinę ir informacinę agresiją. Visą tai vyksta Ukrainoje. Jokia paslaptis, kad šiandien Ukrainoje specialiusios, specialiai parengtos Rusijos federacijos pajėgos, apginkluotos naujausiais ginklais ir tie ginklai atkeliauja iš Rusijos, veikia Ukrainos teritorijoje. Nebuvo jokio vidaus konflikto, kuris galėtų, a, kuris galėjo tapti konflikto pradžia. Jūs kalbate apie unitarinę valstybę, apie autonominę ir taip toliau. Bet gerbėmi, jūs pamirštate, kad okupuotai teritorija Krymo buvo autonominė respublika ir tai nestabdo agresoriaus mes galime pademonstruoti. Kažkas kažką deklaruoja ir mes iš savo pusės nedeklaruojame, o esame pasiruošę ginti vertybės. Mes turime įvardyti viską tikraisiais vardais ir tik tada galėsime veikti. Mes tikrai pasiryžę dirbti atvirai, mes tikrai norime taikos ir esame pasiryžę siekti taikaus konflikto sureguliavimo. Mes nenorime karo, mes neketiname užpulti kitos šalies, bet mes norime ir toliau būti suverenę valstybę, nenorime, kad mūsų civiliai gyventojai ir kariškiai žūtų, mirtų. Agresorius tikslas ne tik Ukraina, agresorius tikslas ir kitos Europos valstybės. Ir galiu Jums pasakyti, kad jiems tai, kuo mes tikime, negrašio nevertas dalykas. Jie pripažįsta jėgos poziciją. Ir žinote, visada agresoriui ateina galas, jis būna sustabdytas. Tik klausimas, kada bus sustabdytas Putinas. Taip mes. Kalbėj, mes sušaukėme nacionalinės saugumo tarybos posėdį ir buvo priimtas sprendimas a, kreiptis į tarptautinę bendruomenę, kad jie atsiųstų savo taikdarius. Tai labai teisingas sprendimas, taikdariai turėtų įsidėstyti ne tik front, išilgai fronto linijos, bet taip pat ir paliai sieną su Rusija. Kitas dalykas Aišku, egzistuoja sankcijos ir mes turime sankcijas. Tačiau tai ne spaudimo priemonė. Tai tiesiog mūsų reakcija į agresiją ir bandymas tą agresiją sustabdyti. Aš tikrai nesu tas žmogus, kuris pasisako už spaudimą, bet dėja mes tą spaudimą naudojame. Ir dar vienas svarbus dalykas - tai Ukrainos gynybinių pajėgumai. Tik tada, kai mes gausime kokybiškus gynybinius ginklus, mes galėsime sustabdyti priešą, kuris įsiveržė šiandien į Ukrainos teritoriją. Ir ar mes pasiruošę eiti toliau, stiprinti toliau savo gynybinius pajėgumus. Taip, juos reikia stiprinti, tai labai svarbu. Mes dabar jau pradedame konstitucinę reformą ir tai yra vienas iš iššūkių. Vidaus reformos jos turi būti vykdomos. Aš pritariu tam, ką sakėte jūs. Ir būtent todėl parlamentas pradėjo dirbti siekdamas vieno tikslo, kad posovietinė šalis taptų savarankišką, demokratinę ekonomikos gerbėjo valstybę. Mes turime surenkti e, sąžiningus, atvirus rinkimus. Viskam tam įgyvendinti reikia laiko, o laiko mes neturime ir mūsų galimybės yra labai labai ribotos, bet nebejotinai mes dirbsime. Dabar dėl taikos plano. Jis buvo pasiūlytas ir jame yra ir paliaubos numatytos, buvo paliaubos numatytos, sunkiosios um, ginkluotės atitraukimas, visų kariškių išvedimas, gražinimas, pasikeitimas um, belaisvės įskaitant Nadę Savčenko. 2010 metais vyko vietos savivaldos rinkimai Luhansko ir Donetsko vyriausybė buvo teisėtai išrinkta, bet jinai buvo priversta palikti tuos rajonus nepriklausomai nuo to, nes referendumas, kuris buvo surinktas, vyko žvelgiant į automato vamzdį. Ir faktiškai Mūsų belaisvė yra laikomi prieš jų valią. Mūsų tikslas yra kovoti su priešu, kovoti už europinės vertybės ir padaryti viską, kad mūsų šalis, šalyje įsivyrytų tai- taika, bet ne popierinė taika, o tikra taika. Kad būtų garantijos, jog mes gyvensime taikiai ir tapsime suverenę šio laikinę valstybę, apie tautinės mažumas. Štai ką galiu pasakyti, nes laiko tikrai turiu labai nedaug. Galiu paliudyti ir patikinti, kad Ukraina kovoja už tautinių mažumų teisės. Jūs galite kalbėti kokią norite kalbą, rusų, ukrainiečių ir taip toliau. Ukraina e, laikosi tolerancijos pozicijos, pakantumo pozicijos. Bet Mūsų teritorijoje kovoja smogikai iš Čečenijos. Tai ne mūsų gyventojai, tai mūsų priešai. Ir galiausiai aš tikrai noriu padėkoti visiems jums kolegoms ir savo ir gimtiesiams uh, ukrainiečiams, kurie padeda mums, kurie remia mus. Noriu padėkoti jums už tą principinę poziciją ir tikiuosi, kad Ukraina bus demokratinė, laisva šalis gyvenanti Europoje. Ačiū pirmininkė Groismanai, jūs sugebėjote atsakyti pagrindinius klausimus ir tikrai mes labai vertiname šią galimybę pasikeisti su jumis nuomonėmis. Ir dabar mes susitiksime su jumis parlamento asociacijos komitete. Jūs neatsakėte į klausimą apie komunistų partijos uždraudimą. Dėl partijų. Noriu štai ką pasakyti dėl partijų. Mes turime sukurti demokratinę sistemą, kurioje būtų pasitikima visomis bet kokia partija. Tačiau turiu pasakyti, kad pirmą kartą, kai komunistų partija nepateko į parlamentą, jau rodo, koks buvo žmonių pasirinkimas. Ačiū Jums uždėmesi. Rebecca. Let us continue with the Kągi toliau, kitas darbo tvarkės klausimas, 17. Klausimas makrofinansinė pagalba Ukrainai. Jei leisite, noriu paprašyti tylos ir tvarkos salėje. Tie, kurie norite išeiti iš salės, prašom tai padaryti tyliai kiek galima tyliau, nes mes laiko turime tikrai nedaug savo posėdžiui. Inta nuomonės Nuomonę parengė Jacek Sari Švolski. Jūs žinote, kad INTA yra atsakingasis komitetas ir nebejotinai tam, kad mikrofinansinė būtų pagalba teikiama Ukrainai, mes e, turime nubalsuoti ir e, dabar komisija siūlo suteikti makrofinansinę pagalbą Ukrainai, kuri sudarys 1,8 milijardai eurų be to, kas buvo suteikta 14 metais, tai yra 1,6 milijardai eurų. Ir pagalba būtų suteikta šių metų kova. Atsakingasis komitetas nurodo, kad atsižvelgiant į sudėtingą situaciją Ukrainoje, ministrų taryba susitarė dėl pradinio, pritarė pradiniam pasiūlymui be pakeitimų ir lygiai taip pat elgėsi Europos parlamentas beje. O dabar noriu suteikti žodį ponu Jacekui Sarijui Švolskiu, kad jis paaiškintų ir pristatytų patį pasiūlymą dar kartą. Pirmininkė, na, aš siūlau, kad užsienio reikalų komitetas e, vieningai paremtų skubos tvarka skiriamą makrofinansinę pagalbą, pritartų tai skubos procedūrai, nes pakeitimų nėra ir a, toks procesas tik tai pademonstruotų, kad mes tikrai esame pasirengę padėti Ukrainai. Mes turime tą makrofinansinę pagalbą, bus skirta reformų vykdymui. O reformos reikalingos ne tik todėl, kad, kad paveldėta labai daug blogybių iš praeities, situacija bloga todėl, kad Ukraina turi dar ir kariauti. Todėl tikrai pritariu tam, kad mūsų komi raginu komitetą pritarti makrofinansinės pagalbos Ukrainai teikimui. Bet to noriu dar pažymėti, kad paramos reikia kaip galima greičiau. Jūs be to galite pasižiūrėti, ir, kokios yra kitos nefinansinės galimybės palengvinti gyvenimą Ukrainoje. Ir tarp jų siūlyčiau tokią. ES valstybės narės turi pasinaudoti visomis teisinėmis priemonėmis, kad Ukrainai būtų sugražintas turtas, kurį neteisėtai įgyjo ankstesni Ukrainos politikai Janukovičius. Ir turiu galvoje jo sąskaitas esančias ES bankuose, nors tos sąskaitos išaldytos. Aš manau, kad tai, kas buvo neteisėtai pasisavita ankstesnės Ukrainos vadovybės, turi būti gražinta Ukrainai ir panaudota Ukrainos naudai bei jos gyventojų poreikiams. Taip pat manau, kad turime toliau remti Ukrainos kovą su įsišaknyjusią korupciją. Europos Sąjunga finansinį Ukrainos stabilumą galėtų prie jo prisidėti, dirbdam, kurdama jungtinės tyrimo tarnybas, kurios užtikrintų, kad visos ES skiriamos lėšos yra tinkamai panaudojamos ir kad tinkamai yra tvarkomos pačių ukrainiečių lėšos tai galėtų pasidalyti gerą patirtimi kontrolės ir audito vykdymo srityje. Dar vienas dalykas, kad reikėtų sustiprinti labiausiai pažeidžiamas Ukrainos ekonomikos dalis, tokias kaip energetikos rinka, fiskalinė administracijos e, politika ir kitas. Ir aš manau, tose srityse ES galėtų <clears throat> padėti Ukrainai. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad draugas yra ne tas, kuris būna su jumis džiaugsme, o draugas tas, kada padeda jums beduje. Ačiū Jacekai, labai gerai, kad dalyvavo Verhovnos Rados kolegos, kol jūs pristatėte pranešimą. Nematau, kad kas nors norėtų pasisakyti. Todėl, kaip suprantu, kaip kad buvo ministrų taryboje, mes šį pasiūlymą tvirtiname skubos tvarka Ir a, tai leidžia daryti išvadą, kad mes a, vieningai pritarėme makrofinansiniai Ukrainos pagalbai. Aišku, komisija turi teisę pasisakyti. Ponas Jangryse, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija nebejotinai džiaugiasi jūsų komiteto parama, taip kaip ir Intos komiteto parama, neabejotinai, kad e, skubos tvarka reikia teikti pagalbą, nes Ukraina susiduria su labai didelė mokėjimo balanso krize ir makrofinansinė pagalba skiriama be kitako tam, kad e, sušvelnint būtų įmanoma padėti yra ir plat, daugiau priemonių parengtų. Tarptautinės valiutos fondas šiuo metu rengia visą priemonių paketą, kurio bendra vertė 80 milijardų JAV dolerių. Taip pat yra ir e, dvišalių pagrindų teikiama pagalba, pavyzdžiui, tokia kaip teikia Europos Sąjunga ir, aišku, privatus sektorius irgi teikia pagalbą Ukrainai, todėl vyriausybė, aš manau, jau gali pradėti konsultaciją su savo kreditoriais, kad būtų pretestas paimtų kreditų išmokėjimo terminas. Ir tai padės per artimiausius metus užtikrinti geresnį Ukrainos finansavimą. Na, apsiribuosiu gal ko gero šiomis pastabomis, bet dar kartą noriu padėkoti uh, už jūsų paramą ir mes tikrai darysime viską, tik, kas tik yra mūsų galioje, kad šis susitarimas dėl makrofinansinės pagalbos skirimo pasiektų Ukrainą kaip galima greičiau. Na, jūs žinote, formaliai yra numatyta, kad iki vasario 26.12 valandos galite teikti pakeitimus, bet mes sutarėme, kad nebus tokių pakeitimų teikiama. Todėl 17 klausimą baigiame apsvarstyti ir toliau perdodu uh, e, savo kaip pirmininko pareigas kolegai Pačko. Item, is, uh... Iškart periname prie kito klausimo. Tai yra jung... es um, tiekimo sistema, pagal kurią atsakingi Alava Tantalova Framo jūrų ir auksų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuoti atlieka pasitvirtinimas. Um, pranešėjus yra ponas Būtnikov, žodis jums. Dėkui pirmininkė. Tai yra pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Ir pirmiausia, noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie dosniai pateikė pakeitimus. Aš pakviesiu šešėlinius pranešėjus į šešėlinių pranešėjų susitikimą vasario 26 dieną. Tikiuosi, kad visi galės dalyvauti. E, procedūrinė tvarka turime galimybę e, suplanuoti balsavimą ASET dėl nuomonės projekto. E, tas balsavimas galėtų vykti kovo 9 dieną, tačiau kadangi INTA atideda savo balsavimą iki balandžio 13 ar 14 dienos, galėtume daugiau laiko skirti kompromisams surasti ir balsuoti vėliau. Žinoma, tai turi, būt, turi nuspręsti biuras, tačiau galbūt vietoj balsavimo kovo 9 dieną galėtume surenkti antrąjį svarstymą. Dabar pereisiu prie pačios nuomonės. Kaip e, visi tikriausiai supratote, šis klausimas labai prieštaringas. Tai nekart buvo pažymėta ir tai matosi iš pateiktų pakeitimų kai kurie pakeitimai siūlo netokį griežtą požiūrį, kurį aš, kokį aš siūliau, kiti e, siūlo griežtesnį požiūrį negu kad numatyta nuomonės pasiūlyme. Kągi pamandžiau padaryti? Kažkaip surasti aukso vidurį ir kiek įmanoma ar, kiek manoma arčiau laikytis Dodd-Frank e, teisės aktų, nes jie suteikė daug įkvėpimo mūsų parlamentui dirbančio klausimu. Tai reiškia, kad e, užuot susitelkęs vien tik importuotojus ir į savanoriškas schemas, aš kalbu apie privalomą ataskaitų teikimą. Taip pat taikymos rytis, mm, siūlomo reglamento taikymos rytis būtų labiau apribota, vadovaujantis Dot Frank perspektyvą. Žinoma, šis komitetas turės pasirinkti savo strategiją, tačiau Man atrodo, kad jei jau mes taip dažnai kalbame apie e, bendradarbiavimą reglamentavimo srityje bei teisės aktų harmonizavimą transatlantiniu požiūriu, tai būtų labai gerai bent jau šioje srityje suderinti teisės aktus. Mm į mane yra kreipiasi lobistai ir jie kalbėjo apie silpnesnį europinį reglamentavimą, kur kas silpnesnį reglamentavimą negu dot frank aktai, kad paskui galėtų šiuo reglamentavimu pasinaudoti kaip svertu ir sumažinti dot frank teikiam, keliamus reikalavimus. Taigi transatlantinėse dėrybose tokių silpnesnių reglamentavimų būtų buvę pasinaudota. Tačiau yra nemažai kolegų, kurie nori griežtesnio reglamentavimo negu kad siūlomas Dodd-Frank aktais. Pažiūrėsiu, kaip viskas klostysis, tačiau noriu pažymėti, kad e, Sakharovo premijos laureatas e, dr. Mokregar patikino parlamentą, kad e, turėtume taikyti privalomą reglamentą, kuris atitiktų Frank nuostatas. Na, dabar kažkokios parlamentinės linijos, dėl kurių mes turėtumėm susitarti. Pirmiausia, turime susitarti, ar laikysimės privalomo ar laisvanoriško požiūrio. EPP kolegos siūlo derinti abu požiūrius, turėti privalomą reglamentavimą didžiųjų ežerų regionui ir turėti neprivalomas nuostatas visiems kitiems regionams. Paskui yra geografinė apreptis ir galbūt yra naudinga žinoti, kad e, visi sutarė, jog geografinė apreptis neturėtų būti pernelyg siaura. Tai turėtų būti plačiai sėkintis dokumentas. Dar reiktų susitarti, ar kalbėsime apie visas bendrovės, ar tik apie importuotojas, kamgi bus taikomas šis reglamentas, paskui kokiems ištekliams šis reglamentas bus taikomas. Kaip jau minėjau, aš noriu kalbėti apie mm, tuos keturis e, pradinius e, išteklius ir jų produktus. Mielai išklausysiu kolegų nuomonių ir pasistengsiu vėliau surasti kompromisą. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponai Būtikofer ir dabar norėtume paprašyti pono Adaktuson pasišnekė, pakalbėti. Jis taip pat yra šešėlinis pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Noriu pirmiausia padėkoti kolegai Butiko fer už šiuo klausimu nuveiktą darbą. Turime pripažinti, kad šiame komitete Iš esmės manoma, jog um, Europos parlamentas turėtų padidinti reikalavimus, kai kalbama apie tokius išteklius kaip alvas, tantalas, vaflaramas, auksas ir taip toliau, įskaitant ir manganą bei atitinkamas rudas, nes dėl šių išteklių kyla daug konflikto, jie išgaunami gana skurdžiuose kraštuose šie elementai naudojami elektronikoje, naujasias technologijas naudojančiose prietaisuose. Todėl labai svarbu, kad nustatytume aiškius reikalavimus šiems mineralams, kad nustatytume jų atsekamumą ir tai įstatytume, įrašytume atitinkamuose teisės aktuose. Būtina numatyti naujas taisyklės ir tų taisyklių pasiekmės neturėtų būti tokios, kad šie ištekliai bus uždrausti ar boikotuoti. Tai sukeltų neigiamas pasiekmes tiems regionams, kuriuose jie išgaunami. Turime užtikrinti, kad uh, e, užkirsime kelią nelegaliai kasybai ir kad E, ten, iš tos tenikolios kasybos nebus galima finansuoti karinių konfliktų ir e, nelegalios prekybos ginklais. Reikia užtikrinti, kad e, mokamas sažiningas atlygis įmonių darbuotojams ir pakankamas skaidrumas Europos įmonėms ir vartotojams. Taip pat reikia sukurti paskatas etiškai prekybai, leidžiančiai e, vietos žmonėms gauti naudos iš išteklių. Taigi smurtas ir konfliktai turėtų būti pašalintis, turi būti sukurtos funkcionuojančios struktūros. Kaip šešėlinis pranešėjas šio klausimu pateikiau pakeitimų šią linkme. Pirmiausia, pripažįstame, kad būtina ES mm, bendradarbiausi su jungtinėmis tautomis ir ESBO. E, reikia mm, atsakingų kasyklų, atsakingų gamyklų, mm, atsakingo rudų ir metalų išgavimo, taip pat reikia patikimų priemonių uh, taikomų visoje tiekimo grandinėje, kad būtų galima tęsti prekybą mineralais iš tokių zonų kaip Kongo demokratinė respublika ir Afrikos didžiųjų ežerų regionas. Mes turime atsakingų kasyklų ir lydyklų sąrašą. Ir Žinoma, tuo sąrašu vadovausi Europos įmonės, tačiau nebūtinai tai pagerina bendrą situaciją rinkoje. Be to, mineralų ir metalų bei jų ir du importuotojams turi būti taikomos atitinkamos privalomos nuostatos ir tos nuostatos turi būti taikomos ištekliams išgaunamiems Konge ir didžiųjų ežerų regione. Mes stengiamės vadovautis dot frank nuostatomis ir reikia ir norime atskirti e, mineralus iš konfliktų zonos nuo sažiningai išgaunamų mineralų ir sažiningai išgaunamų išteklių. Uh, Norime, kad Europos įmonės pirkdamos metalus žinotų, jog jos neprisideda prie to ilmesnių konfliktų finansavimo. Ačiū, ponas Nart. Labai ačiū. Man karas nėra tik tai užrašas laikraščiuose ar žodis per televiziją. 50 metų gyvenau karo sąlygomis ir iš savo patirties žinau, koks barbariškas karas gali būti ir koks žiaurus yra karo finansavimas. Aš pateikiau atitinkamus pakeitimus, kad e, nelegali prekyba metalais ir ištekliais yra mirčių didžiųjų ežerių regiono priežastis. Būtina, kad e, bendrovės e, prekiaujančios tokiais ištekliais E, reguliuotų savo veiklą ir kad būtų užkirstas kelias tolimesniems tragedijoms didžiulių e, ežerų regione. Ir e, šalis prekiaujančias šiais ištekliais tampa nusikaltimų bendrininkėmis. Negalima, kad dėl laisvos rinkos ir dėl verslo užmerktume akis ir pamirštumėm konfliktus ir skerdynės vykstančias metalų išgavimo regionuose. Ir čia kalbu ne tik apie trečiasis ir ketvirtasis šalis. E, pavyzdžiui, Kinija. E, Europos Sąjungoje taip pat turėtume reikalauti, kad e, bet koks produktas pagamintas ne Europos Sąjungoje, tai reiškia, jeigu to projekt, produkto gamyba nekontroliuojama, E, kad tas produktas turėtų atitinkamą sertifikatą, kad negalėtume leisti tolimesnių skirdinių, tolimesnių mirčių, už kurias yra atsakingos kitos šalis ir kad mūsų pramonė nenukentėtų nuo konkurencijos, jeigu neteisėtai gaunami pigus metalai, pigios rūdos mes elgiamės dviveidiškai. Mes tarsi prašome, kad verslas pats save reguliuotų ir pamirštų pelną. Prieš mes neturėtume palikti jokių landų įmonėms išvengti reglamentavimo arba išvengti Dot Frank nuostatų. Ir vien dėl to neturime leisti savanoriško reguliavimo, nes tai lems sukčiavimą. O jeigu leisime sukčiavimą, tai reikš, kad mums nesvarbu, jog e, metalų išgavimo vietose skerdžiami žmonės, jeigu verslai tai naudinga. Ponas Tavakas, ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Bultikoferį, parengus svarbų darbą šią sudėtingą temą, prieštaringą temą ir subtili. Čia atstovavim įvairius interesai. Aš susidomėjęs jau metų metus sakiau Kimberlio procesą, krovinųjų deimantų iš Makroafrikos istoriją. Ir tai iš esmės įkvėpta pratesti šį procesą toliau, įtraukti kitus mineralus. Kai kuriuose Afrikos dalise žiaurumai visi finansuojami iš tų mineralų prekybos, ne tik deimantų ir kitų, kuriuos paminėjo kiti čia - vario, titano, kitų retųjų metalų. Tai yra svarbi tema, svarbus klausimas, tačiau pagal šios pasiūlymus, ar tai turėtų būti privaloma tvarka, ar savanoriška e, savireguliacijos sistema. Mm, yra klausimas, amerikiečiai e, tokia taiko privalomą sistemą, manau, kad EKR, mano frakcija, aptarusi tai, manytų, kad reikėtų laikytis komisijos pasiūlymo e, mažiau privalomos sistemos ir šiam sektoriui leisti savo reguliuotis savanoriškai, kad būtų, nebūtų prarastas e, verslas, nes ne, kinų įmonės laikosi, kinai laikosi kitokio požiūrio ir e, na, perima rinkos e, dalį, nes E, kol kas AKR pozicija būtų tokia nepritarti privalomam reguliavimo režimui. Kaip siūlo panas Budikaferis, mes norėtume laikytis komisijos pasiūlymo. Aš sutinku, kad ši tema gali būti peržiūrėta ateityje, jeigu būtų nesėkmingi sprendimai ar būtų skčiavimai, kaip sako panas Nartas, mes būtume pasirengę peržiūrėti situaciją per protingą laikotarpį. Ir dar vienas klausimas, kurį reikia kelti, yra kokiu mastu e, visą tai bus susijęs su darybomis e, JAV e, darantis dėl sustarimo su Junktinės valstijomis, tai taip pat gali būti susiję. Tačiau kol kas mes ne, nes nepritarsime daugumai pakeitimų, kurios pasiūlė ponas Bitikoferis. Ačiū. Toliau panas Šolcas, kuris yra taip pat šešėlinis pranešėjas. Ir po to prašysiu kolegų kalbėti labai trumpai. Mes e, nustatysime laiko limitą, nes jau dabar vėluojame, jau turėjome baigti šio klausimo svarstymą 16.30, taigi jau praėjo tas laikas. Pana Šolcas. Ačiū pirmininkė kuriuose man atlaiksti, kad aš pavėlavau, aš e, buvau kitame svarbiame tarptautinės prekybos komiteto posėdėje, kur kalbėjome apie transatlantinės prekybos sustarimą. Na, dabar noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, už keitimąsi nuomonės šiuo svarbiu klausimu. Tai yra vienas svarbiausių klausimų, manau, kuriuos kartu rengėme kaip INTA ir AFET komitetai. nes per daug jau yra, buvo karų, per daug žmonių žuvo, per daug kenčia vaikų dirbdami vergišką darbą, kad nebūtų rimtai žvelgiama į šį klausimą Europos parlamente ir darant sprendimus. EBPO 43 valstybės narės sutarė e, taikyti procesą bendrovėms, kontroliuojant jų tiekimo grindinės. Noriu priminti kolegoms, visos šios 43 valstybės narės taip pat yra ES valstybės narės. Taigi, kodėl taip sudėtinga dabar būtų e, peržengti tas ribas, kurios e, čia siūlomas. Komisijos pasiūlymas, mano nuomonė, ir pono Butikoferio e, pakeitimas yra teisingas, tai yra komisijos siūlymas yra per per daug ribotas, mums reikia jį pakeisti. Aš manau, kad mes turime, reglamentas turi būti privalomas, galbūt netgi išplėsti jį ir taikyti bendrovėms. Reikia numatyti e, galimybę išplėsti ir medžiagų sąrašą. Kai kalbame apie tos konfliktų mineralus, tai šiuo metu kalbame tam tikras E, sritis ir, na, džiaugiuosi, kad komisija bando susijęti tai ir su kitais konfliktais, tačiau turime galvoti ir apie ateitį. Noriu priminti mums, kad e, per, e, galbūt per diskusijas apie Ukrainą ir Rusiją ateityje gali atsirasti kitų konfliktinių mineralų. Taigi visi pakeitimai yra skirti, kad būtų pakeista komisijos pozicija ir tikiuosi, kad komitetuose, abiejose komitetuose bus vyraus e, sveikas protas ir bus linkstama link e, privalomo reglamento taikymo ir galbūt jo taikymos ryties išplėtimą. Ačiū. Ponas Kastaldo, 1 minutė 30. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad šio klausimo aptarimas komitete mums teikia puikią galimybę parodyti, kad ES yra nuosekli ir laikosi savo vertybių. Iš tiesų, minimalistinis pasiūlymas, kurį patikė komisija, jeigu jis būtų patvirtintas, būtų praleista galimybė. Kalbame, aišku, taip pat ir apie in ekonominius interesus. Žinau, kad yra patikta pakeitimų, kuriems pritarė kiti kolegos. Aš pritarsiu ir kitų kolegų pakeitimams, jeigu jie pritarė mano pakeitimams. Mes galime išplėsti mineralų, kuriems taikomas reglamentas sąrašas, nes šios konfliktus galima išplėsti, taikyti tą reglamentą kitoms rytims. kalbant apie konfliktus visuomenės, atvirą smurtą ir priešiškumą. Na, tokių sprendimų poveikis e, bus palies ir mažas ir vidutinės įmonės, todėl aš tikiuosi, kad galima bus sukurti paskatų sistemą, e, kad šios priemonės būtų taikomos plačiau. Taigi, jeigu galvosime apie prarastas gyvybės per e, sukarintus konfliktus, kovant dėl šių e, mineralų. E, tikiuosi, kad mes padarysime teisingus sprendimus. Toliau panas Šafhauser, pusantros minutės. Pone pirmininkė, 2004 metais aš buvau Kongo Demokratinės Respublikos vicepirininko patarėjas ir jis Ir a, aš tuo metu, mano vyriausybės buvo įgaliotas, taip pat ir užsienio reikalų ministerijos įgaliotas ten dirbti. Ką aš mačiau? Mačiau, kaip deimantai iš Kongo Demokratinės Respublikos išvyksta į Pietų Centrinės Afrikos Respubliką. Mačiau retus metalus, kuriuos Ruanda pati negamino. Iš Ruandos e, keliavo su Ruandos vyriausybės e, sertifikatais. Ir tai tam pritarė Europos e, Sąjungos vyriausybės. Ir tokia yra tikrovė. Tikrovė yra ta, kad matinės struktūros yra dažnai susijusios su slaptosiomis tarnybomis, su valstybėmis ir nacionaliniais interesais, nes dažnai tie metalai yra nacionalinio intereso dalykas. Todėl e, reikia viską gerai išaiškinti ir reikia būti labai griežtiems. Tačiau pirmasis e, parlamento darbas yra informacija. Reikia teikti informaciją, reikia ginti informacijos e, šaltinius, nes tam, kad mes suvisprasme, kas čia vyksta iš tikrųjų, mums reikia daugiau skaidrumo. Tačiau e, na, turime kurti e, tokios struktūros, kuri bus tiesiog naudinga mafijai. Thank you. Uh, now, Mr. Ačiū toliau, panas Panceri, pusantros minutės. Aš, man tik tai reikia poros sekundžių pasakyti, kad aš visiškai pritariu tiems dalykams, kuriuos išsakė pranešėjas. Žinau, kad ši tema yra prieštaringa, tačiau parlamentas turėtų būti nuseklus. Per kitą plenarinę sesiją tvirtinsime žmogaus teisų būsena būklės e, metinę ataskaitą. O vienas svarbiausių aspektų ten irgi yra ši tema. Tai yra vienas iš veiksnių konfliktuose. Man atrodo, kad turime užtikrinti, kad būtume nuoseklus ir įgyvendinti mūsų siekius. Manau, kad reikia e, įtvirtinti privalomą sistemą šio, šioje srityje. Ačiū, toliau panas Karveris, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkės. Aš suprantu šios problemos svarbą, nes sukilio grupės Afrikoje, ypač Konge, apie tai vis dažniau kalbame plenarinės sesijos salėje. Tai yra baisu. Dėkuoju pranešėjui. Tačiau jau yra tarptautinė e, teisinė struktūra, kalbant apie e, šios, šios mineralus per e, BPO ir ES šalis irgi yra BPO narės. Taigi, aišku, Kinija yra didelė mineralų išvardytų šiame teisės akte vartotoja, ypač Afrikoje, kur daug skeleliai e, ar kitų šalių, kurios remia tos sukilėlius e, Ir aišku, kad Kinija nesuta, nepritars Europos policiniai sistemai ir ta sistema neveiks. Ir nors reikia gerinti tarpinius e, standartus, e, importuojant, eksportuojant šios mineralus iš konfliktinių zonų, tačiau e, šios priemonės rodo, kad daugia šalės, tarp vyriausybinis požiūris yra geriausias. Reikia pasaulinių tarptautinių standartų taikomų tokiu lygmeniu, įtraukiant tokias valstybės kaip Kinija. Ši e, sistema tiesiog bus našta šalims gamintojams, bus paskatų korupcijai, o be jo sertifikatai gali būti išduodami ir sukčiaujant. Jeigu šis teisės aktas jau dublios tai, kas egzistuoja, ar bus per daug griežtas, tai poveikis bus neigiamas. Reikia tarptautinių standartų įtraukiant Kiniją, nes yra vienas didžiausių vartotojų. Ačiū. Toliau. Mes vadin iš išorės veiksmų tarnybos. Viena minutė ir 30 sekundžių, prašom. Vienodos sargos visiems. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti labai trumpai girdėjome apie Dot Franko iniciatyvą, apie teisėkūros veiksmus Konge, apie BPV geros praktikos gairės. Noriu pabrėžti, kad visos šios iniciatyvos pačios savaime negali išspręsti pagrindinių smurto ir nestabilumo tame regione priežasčių. Kalbame apie Kongo demokratinę respubliką daugiausiai. Ir paveikinti ryšį tarp nestabilumo ir e, konfliktų šalise, kur daug yra tų mineralų, reikia visapusiško požiūrio. O tai reiškia konfliktų sprendimų, taikos kūrimo, geros valdysnos, įstatymų viršenybės, kovos su nežbaudimimo, tvaraus vystimosi ir, aišku, tiekimo grandinės skaidrumo. Visi žinome, e, kad poveikis, kurį daro Dot Franko aktas žiūrų e, regionui, yra diskutuotinas. ES ir parlamentas de facto, mano, mato de facto embargą e, šiems mineralams jungtinių valstybių bendrovės neperka mineralų iš to regiono. Tai turėjo didelių e, pasiekmių vietos bendruomenės. Alavo eksportas 14 metais sudaro apie pusę e, to kiekio, koks jis buvo 8-9 metais. Na, o integruotas požiūris būtent tai, ką mes, ko mes siekiame, yra pagrėstas principų nedaryk e, žalos. Tai reiškia savanorišką požiūrį, kaip siūlo komisija, pagrįsta e BPO principų įgyvendinimo. Ir mes surėmėme regioną iniciatyvas dėl sertifikavimo mechanizmo. E, e, ką taiko Vokietija kartu su Kongo Respublika. Ir dabar vertinama, kad 67 procentai alavo Wolframo ir Tantalo yra nesusijęs su konfliktais, nes e, taikomos vietinės pastangos sertifikuoti šių metalų išgavimą. Taigi, nors ir sunkus šis požiūr, darbas, bet jis vertingas, nes jis e, padarytų mažiau žalos e, žiūrų regionui negu privalomas požiūris. Ačiū, dabar prašom ponio Budifikatoriui užbaigti šią diskusiją. Ačiū. Pradėsiu nuo paskutinio, paskutinės pastabos. Taip, komisija pasiūlė reglamentą, komisaras Deguchtas pažadėjo pateikti ambicingesnį reglamentą negu Dodo Franko aktas. Dabar komisija sako, nedaryti žalos yra pakankama. Parlamentui to nepakanka. Faktas yra tai, kad e, su jais dirbo lobistai, kai kurios bendrovės, kurios nenori griežto reglamento. Nedarėtų, nedarėtų to slėpti ir sakyti, kad tai yra gerai eksploatuojamiems žmonėms. Aš manau, kad gėda dėl tokio požiūrio. Dėl kitų dalykų manau, kad mums pavyks e, pat, iš, susitarti. Aš siūlyčiau reglamentą, kur, kuris panaudotų deleguotos susektus, kad būtų galima išplėsti E, taikymos rytį, kiek tai susiję su medžiagomis, e, regionais ir panašiais e, lankstumo elementais. Tačiau jeigu mes netikime, kad ES ir Junktinės valstijos kartu gali padaryti poveikį pasauliniu mastu ir kad mes dalysime kažką, jeigu tik tai Kinai su mumis kažką darys, tai kam mes tada deramės dėl transatlantinės partnerystės. Ačiū. Baigiame diskusiją šio klausimu. Šešėlinių pranešėjų įvyks, posėdis vyks vasario 26, balsavimas numatytas 9 kovo Strasbūre. Inta atidėjo savo balsavimą dėl pranešimo iki 13-14 balandžio, o plenarinėje sesijoje numatyta balsuoti 18-21 gegužės. Dabar perina prie kito klausimo, tai yra pranešimas skirtas Albanijai. Ir dabar Knutas Fekelštainas, prašom. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, in allen liegt seitdem. Gerbiami kolegos. Nuo sausio 30-osios jūs visi galėjote susipažinti su Albanijos pažangos ataskaita, jos projektu, e, mano pranešimų projektu. Tai yra mano pirmasis pranešimas šią temą turiu pasakyti, kad nuo sausio pradžios man pavyko su labai daugeliu kolegų padiskutuoti ir pasišnekėti. Per pasaruosius metus Albanija įvykdė visai neblogų reformų. Ir praėjusiu metu birželį visai teisėtai jai buvo suteiktas šalies e, kandidatas statusas. O tai savotiška paskata tęsti reformas bet kita vertus tai taip pat ir reiškia įsipareigojimą sėkmingai baigti reformų procesą. Mes dar negalime sakyti, kad e, viskas, kas numatyta reformų plane, jau virto atitinkamais įstatymais ir viskas yra įgyvendinta. Ypač komisijai rūpi Albanijos pažangos vertinimas kitame etape, kokios galėtų vykti dėrybos su Albanija ir ar faktiškai Albanijos pažanga leis e, toliau jai žengti pažangos keliu, nes ypač svarbu reformuoti administracinius pajėgumus. Ir tai yra iš ankstinė būtina sąlyga, jeigu nori Albanija vykdyti kitas reformas. Taip, naujosios valstybės tarnybos sektoriaus reforma prasidėjo, jau priimti kai kurie įstatymai tam, kad būtų užtikrintas tos viešosios tarnybos sektoriaus profesionalumas, kompetencija. Aš nuolatos gaunu informaciją iš Albanijos piliečių apie viešojo administravimo sektoriaus darbą. Ir kaip ombudsmenas turiu pasakyti, kad labai svarbu stebėti, kaip vyksta tas procesas kaip bus užtikrinta, jog Albanijos ombudsmenas tinkamai vykdys savo pareigas ir ne tik. Taip kaip surašyta popierio, taip kaip iš tiesų tai turi būti. Toliau, Albanija turi reformuoti teismų sistemą, kad e, galų gale piliečiai daugiau pasitikėtų teismais. Parlamente sukurtas ad hoc komitetas, kuris stebės, kaip vykdoma teisminio sektoriaus teismų reforma. Nes vykdant tą procesą reikalinga užtikrinti visų suinteresuotojų pusių bendradarbiavimą. Dar vienas dalykas, tai aišku, labai džiugu, kad opozicija Albanijos dalyvauja bendrame darbe. Toliau, kova su nusikalstamumu organizuotų nusikalstamumu ir korupcija. Tai turi būti kova visais lygiais, kurioje dalyvauja visos institucijos ir būtina tinkamai išmokyti personalą ir pareigūnus. Neseniai e, Albanijos vyriausybė pateikė įrodymų, kad yra pajėgi organizuota stambaus masto policijos operacijas kurios skirtos kovoti su nusikalstamumu. Bet apskritai reikalinga bendra visą apimanti strategija, būtent tokio strateginio požiūrio trūksta. Svarbu ne tik, kad įtraukti Albaniją į eurointegracijos procesą, bet svarbu, kad Albanija būtų pasirengusi tapti sudėtinę eurointegracijos dalimi. Tai reiškia kova su korupcija, kova su organizuotu nusikalstamu. Taip, situacija pagerėjo Albanijoje ir matos, matomi faktiniai rezultatai, kuriuos vertina ne tik Albanijos piliečiai, bet ir užsienio partneriai. Tačiau nebejotinas tolesnis konstruktyvus darbas. Mano kolega ir aš lankėmės Albanijoje gruodžio mėnesį. Ir skatinome stambiausią parlamentinę opozicinę partiją atnaujinti savo veiklą, nes konstruktyvus politinis dialogas ir sąžininga politinė konkurencija yra labai svarbus dalykai užtikrinantis demokratijos proceso raidą. Ne visada opozicija pritarė vyriausybės žingsniams, vyriausybės darbui. Jeigu tai būtų, tai tada rinkėjai neturėtų um, galimybės sąžiningai balsuoti, tikrai balsuoti, bet visą tai opozicija, pozicija turi būti jų darbas deramai subalansuotas. Be to mes norėtume, kad visuomenės pasitikėjimas um, demokratizavimo procesu išauktų. Nebijotinai Albanija, kita vertus, nemažai padarė ir ugdydama pilietinę visuomenę, bandydama įsilieti į eurointegracijos procesą ir mes, ir aš pranešime pažymiu tai. Bet mes manome, kad Europinės integracijos nacionalinė taryba turi pradėti savo darbą, kai tik tai jau bus įsteigta galutinai kovo mėnesį. Ir tai leis suartinti pilietinės visuomenės narių su institucijomis, užtikrinti institucijų savarankišką veiklą. Nes visi turi turėti galimybę veikti Taip pat pranešime apimų ir tokias svarbės rytis kaip religija, santykiai tarptautinių mažumų, tautinių mažumų teisės ir jų apsauga, žiniasklaidos laisvė ir geri kaiminystės santykiai, nes mums svarbu pažiūrėti, kokius santykius Albanija palaiko su kaimininėmis šalimis. Ir turiu pasakyti, kad e, šioje srityje Albanija verta pagirimo ką aš ir padariau savo pranešime, nes Albanija pakankamai yra patikima kovos su terorizmu srityje NATO partnerė. Albanijos kelias į Europos sąjungą tikrai nesibaigs per vieną vyriausybės kadenciją. Tuo labiau, kad tokiam tikslui turi pritarti visi šalies gyventojai. Ir mes turime dėl šios priežasties skatinti albanus pritarti Albanijos ES narystai. O tai reiškia, kad reikia dar glaudžiau bendradarbiauti su pilietinė visuomenė, aišku, nepamirštant ir a, tarp parlamentinio bendradarbiavimo. Taigi Albanija yra užsibrėžusi tikslą. Ir mums reikia stebėti, kaip jinai žengia šio tikslo link, o tai yra, kaip jinai vykdo reformas. Pirmasis diskusijų turas, tikėkime, išsklaidys daugelį problemų ir mes išgirsime, ir aš išgirsiu vertingų kolegų minčių, šešėlinių pranešėjų minčių. Toliau ponas Kukan, norėčiau paprašyti jūsų kalbėti neilgiau negu dvi minutės, jeigu aišku galite, bet šešėliniai pranešėjams suteiksiu po dvi su pusę minutės, o kitiems dvi minutės. Taigi ponas Kukanas kartu su ponu Kučiuku, kuris kalbės vėliau, yra šešėlinis pranešėjas. Taigi, ponia Kukanai, žodis jums. Pone pirmininkė, pirmiausia noriu pasveikinti pranešėją už jo tokį palankų Albanijos vertinimą ir darbą su Albanija. Noriu pasakyti, kad Europos parlamentas tikrai turėtų labai nu, e, atidžiai stebėti situaciją Albanijoje ir nuolatos domėtis, kas tenai vyks. Ir būtų gerai, jeigu visos frakcijos susitartų dėl bendro požiūrio į Albanijos integracijos procesą. Mano galva pranešime pakankamai subalansuotai pateikiamos nuomonės įvairiais klausimais, įskaitant ir problemas, su kuriomis susiduria Albanija. Ir tikiu, kad kai svarstysime padarysime pakeitimus, tai tada galėsime dar ir patobulinti pranešimą. Albanijos integracija prasidėjo ne praėjusiais metais, bet praėję metai buvo labai svarbus, nes šalyje įsivyravo politinė įtampa. Ir ta politinė konfrontacija būtent ir tapo vienu iš, viena iš kliučių Albanijai spartinti eurointegracijos procesą. Be to pranešime teisingai pažymima, kad labai svarbu vaidmenį vaidina politinis dialogas, kompromiso menas ir gebėjimas patobulinti kompromiso ir politinio dialogo kultūrą. Ir tai taikytina abiem pusėm - pozicijai ir opozicijai. Albanija, europinė integracija tai yra tas rytis, dėl kurio, kurioje abi politinės pusės gali parodyti, kad jos gali dirbti bendro tikslo vardan ir tuo pačiu paspartinti eurointegracijos procesą. Prisi, pre, per paskutinę politinę krizę e, Albanija kaip valstybė susidūrė ir su nemokumo problema, todėl reikia suvokti, kad atitinkamos institucijos turi tinkamai veikti. Galų gale ne tik Albanija, bet ir kitos regiono sąlygo, e, šalis privalo suprasti, kad politinė diskusija turi būti visą apimanti, o ne boikotuojanti. Dabar dėl integracijos proceso. Mes turime skatinti savo politinius partnerius, kad jie aktyviau dirbtų siekdami pagrindinių tikslų. Labai gerai, kad nacionalinio dialogo platforma pradės veikti pačiu artimiausiu metu. Teisės viršenybė, kova su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu - tai vis dar itin aktualios sritis, juo lab, kad tuo pačiu metu kitas prioritetinis uždavinys - tai e, teismų nepriklausomybė bei administracinių pajėgumų reforma, teritorinė reforma. Visai tai apie visą tai kalbama pranešime ir visam tam paskirtas pakankamas dėmesys. Aš gerai suprantu, kad politinė prasme labai daug ginčiai, politinių lygių labai daug ginčiamasi dėl uh, reformų, bet viena aišku, viešojo sektorius administravimas turi būti daug kokybiškesnis, jeigu mes jeigu Albanija nori užtikrinti kokybišką euro integracijos procesą. O toliau ponas Bosinaro dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, tikiu, kad galiu kalbėti rumunų kalba. Taip galite, sako pirmininkas. Pirmiausia, ponė pirmininkė, noriu padėkoti EPP ir socialdemokratų kolegų indėliui, kurie paminėjo be kita ko ir įtemptą politinę padėtį. Toliau, Labai džiaugiuosi Albanijos prisim, vyriausybės prisimtais įsipareigojimais, noriu dar kartą e, atkreipti į juos dėmesį. Nes administracinės pastangos, kurių imamas, yra tikrai labai a, e, rimtos, drąsios, reformuojant viešosios tarnybos sektorių. Ir jas reikia pasveikinti. Dar vienas dalykas vyriausybė, Albanijos vyriausybė nusipelno e, gerų žodžių už kovą su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Organizuotas nusikalstamumas. Prisiminkime, kad buvo prieita iki to, kad prie aukšto lygio pareigūnų namų durų buvo sprogdinami sprogmenis. Ir džiugu, kad pavyko susitarti dėl kovos su tokiu nusikalstamumu. Albanija šiuo metu išgyvena gilio, gilaus regioninio bendradarbiavimo procesą, nes būtina su visomis regiono šalimis plėtoti rimtą dialogą, skaitant ir dialogą su mano Rumunijos vyriausybė. Ir galiausiai Europos komisija turi pripažinti padarytą pažangą, nes mes tikrai norėtume, kad plėtra nepasibaigtų, kad įvyktų toliau, o atsižvelgiant į Albanijos pasiekimus ir vykdomą reformą, reikalinga Albanijai suteikti vilties, nes tik tada bus patikėta integracijos procesų. Ir aš manau, kad dėrybų pas pradžios paskelbimas priklauso ir nuo Europos parlamento, ir nuo komisijos. Neseniai kažkas skraidė po Albaniją, virš Albanijos, bandydami įsiaiškinti, kokie yra Albanijos gyventojų sudėtis ir religija. Pirmininkas, na, aš niekad negalvau, kad rumunai taip gerai moka anglų kalbą, sako pirmininkas. Toliau ponas Tanukas šešėlinis pranešėjas 2,5 minutės. Ačiū, ponas Paskau. Ir aš taip pat norėčiau mm, prisijungti prie kitų EKR kolegų, savo frakcijos kolegų ir pasveikinti arba nie mm, tapus šalimi kandidate. Uh, Albanija jau yra NATO narė, mm, jis susiduria su nemažai iššūkių, kova su korupcija, organizuotas nusikalstamumas, mm, oligarkų ryšiai su politinėmis partijomis, įtampa tarp opozicijos ir valdančiųjų struktūrų, tačiau manau, kad Albanijos vyriausybė sėkmingai dirba Ir reikia nepamiršti, kad Albanija yra islamo konferencijos organizacijos narė. Ir e, jungtinėse tautose, kadangi islamo šalių konferencija balsuoja vieningai, tai ateityje gali būti sudėtinga suderinti bendrą užsienio politiką Albanijoje su ES bendra užsienio ir saugumo politika. Uh, Tačiau, pavyzdžiui, dėl ES sankcijų Albanija prisiderino prie ES paskelbtų sankcijų Rusijai mm. kitaip negu kad kitos valstybės vakarų Balkanų šalise. Dėl kovos su terorizmu žiniasklaidoje pranešama, kad daugiau iki 500 albanų kovotojų išvyko į Siriją ir Iraką ir prisijungė prie ISIS. Nelabai iki galo aišku, ar tie kovotojai yra iš Albanijos ar iš Kosovo, ar iš Albanų maža, mažumos e, Makedonijoje. Tačiau kokias priemonės galima taikyti, kad e, išvengtume jaunimo radikalėjimo, kaip stebėti teroristus džihadistus, ką daryti kovojant su terorizmu. Nes jeigu 500 kovotojų iš tokios mažos šalies išvyksta, tai sudaro tikrai nemažą e, šalies gyventojų dalį. Ir tai kelia nerima. Ačiū Jums. Dabar panaskiu iš diskusiją minutės. Dėkui pirmininkė. Kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už pastangas renkiant tokią tikslę ir subalansuotą Albanijos pažangos ataskaitą stojimo dėrybose turėtume pripažinti, kad Albanija vaidina svarbu vaidmenį Vakarų Balkanų regione, nes ji vienintelė iš Vakarų Balkanų šalių yra NATO narė. Taigi reikia, kad e, Albanija kurtų konstruktyvius ir stabilius santykius savo kaiminėmis. Be to, Albanija turėtų pilnai suderinti savo politiką su bendros užsienio ir saugumo politikos tikslais E, labai svarbu, kad Albanija prisijungia prie ES sankcijų taikomo Rusijai. E, vidaus politikoje Albanija padarė nemažai pašangos ir atitenka ES integracijos kriterijus. Vyriausybė ir opozicija turėtų užtikrinti parlamentinės diskusijas ir demokratiją ekonominė prasme Albanijai pavyko sukurti rinkos ekonomiką, tačiau ji turi skatinti struktūrinės formas, kad galėtų susidoroti su konkurencijosiniu spaudimu e, pasaulinėse rinkose. E, Albanijos vyriausybė ėmėsi konstruktyvių žingsnių, jie reformavo teismų sistemą, pasistengė padidinti uh, teismų nepriklausomumą, atskaitingumą ir profesionalumą. Pastaraisiais metais šalis rodė stiprią politinę valią kovoje su korupcija. Korupcija išlieka vis dar svarbia problema, ji pakerta valstybingumų pamatus. Taigi Albanijai pavyko sustiprinti teisinę struktūrą, stebėseną centrinių lygmenių, e, demokratiją, tačiau korupcija yra plitusi plačiai, taip pat ir teismų sistemoje bei politinėje arenoje. Kaip šešėlinis Alde frakcijos pranešėjas norėjau atkreipti jūsų dėmesį į te, šalies teisės nuostatas, į e, lyčių lygybės nuostatas, būtinybę stiprinti valstybinių institucijų galės, taip pat kovoti su vaikų, neteisėtų vaikų darbų, įtvirtinti mažumų ir etninių bendruomenių teises bei skatinti Romų ir kitų pažeidžiamų asmenų grupių integraciją. Ačiū pirmininkė. Ponas Epipidėjus, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirminkė, ką tik girdėjome, išklausėme pranešėjo, kuris kalbėjo palankiai Albanijos atžvilgių. Norėčiau priminti apie du įvykius. Albanijoje yra politinių grupių, kurios svajoja apie didžiosios Albanijos sukūrimą, vyksta manifestacijos, jos yra gerai organizuotos e, internetu, taip pat E, naudojama didžiosios Albanijos e, vėliava ir rengiami žemėlapiai. Norėčiau priminti, kas vyko per e, futbolo mačą tarp Serbijos ir Graikijos. Tarp Serbijos ir Albanijos, atsiprašau. Tai yra ekspansionistinės tendencijos nutaikytos kaiminės. Taigi, tie, kas remia didžiausios Albanijos idėją, e, siekia e, vieną regioną iš Graikijos regiono, tai yra Ipyro e, regioną. Taigi, Albanijos vyriausybė užmerkė akis, kai persekiama graikijos kilmės Albanijos gyventojų teisės. Na, Albanijos Respublikai Sikūrius graikų žemės buvo atiduotos na, Albani, albanams. Taigi, ponia pranešėjau, reikia turėti ir visą tai galvoje taip pat. Ačiū toliau, ponas Prieda. Dvi minutės. Ačiū, ponia pirminkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją, parengus puikų projektą. Šioje nuomonėje kalba apie pažangą, kurią pasiekė kurios pasiekė Albaniją per pastrosius metus. Taip pat kalbama apie tai, kad e, e, buvo pasiekta reformo. Norėčiau pakalbėti apie du dalykus, tai yra kova su korupcija. Nes e, reikia nuveikti kur kas daugiau negu nuveikta iki šiol. Ir antra, žiniasklaidos klausimas. E, kai kurie žurnalistai yra gana keistoje situacijoje ir mes turėtume išreikšti savo paramą žurnalistų nepriklausomumui, tačiau dėja, kaip ir kitose regiono šalise, matome, kad e, žiniasklaida yra pakliuvusi į e, politikos rankas. Ir galiausiai aš norėčiau pasveikinti Albanijos politikų ne, ne, ryštui E, gruodžio mėnesį pas mus pademonstruotam per diskusijas. Ačiū, turiu ponia Fajon, dvi minutės. Ačiū, ponia Pirinkė. Pirmiausia, norėčiau prisidėti prie kolegų, kurie pasveikino pranešėją. Taip pat tam šią progą norėčiau pasveikinti abu ir poną Kukaną, taip pat už tai, ką jis e, padarė praėjusį gruodį, atveždamas, e, sugražindamas politinius veikėjus atgal į parlamentą. Tai buvo labai svarbu, ypač žinant tai, kad politinio dialogo stoka Albanijoje dažnai buvo problema. Kita vertus norėčiau taip pat pasveikinti kaip Albanijos draugė e, šalies didelę pažangą pasiektą pastaraisiais mėnesiais. Ir manau, kad šiemet yra tam tikra galimybė pastumėti šalį į priekį ir tikiuosi nuoširdžiai, kad e, stojimo darybos prasidės kaip galima greičiau, kad nebūtų prarastas tas įdirbis. Daug dalykų čia išsakyta, aš tiesiog norėčiau paraginti daugiau pastangų šalį dėti reformuojant viešą administraciją, teismus, kovą su korupcija, kovoti su korupcija visais lagmenimis, siekiant užtikrinti didesnį institucijų nepriklausomumą, ir aišku įtraukti visą tai pilietinę visuomenę, nevyriausybinės organizacijas į teisę kuros darbą. Taip pat norėčiau paminėti tai, ką minėjo vienas kolega, radikalizacija toje šalyje. Manau, kad svarbu apie tai kalbėti, skleisti informaciją, kovoti su tuo ne tik Albanijoje, bet visame regione ir Europoje. O kalbant apie mažumų situaciją, kas buvo paminėta, norėčiau pabrėžti, kad daugiau dėmesio reikia skirti gerinti mažumų situaciją, ypač siekiant nepakengti bevizą režimo, bevizam režimui, kuris uh, uh, taikomas, nes vis dar per daug yra netikrų prieglobščio prašytojų atvykstančių į vakarų Europą iš Albanijos. Ačiū toliau, panas Žembaskai. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Aš prisidedu prie sveikinimų pranešėjai. Aišku, kad baniečiai pažengė nemažai prieki siekdami narystės Europos Sąjungoje. Ir reikėtų pabrėžti tam tikrus pranešimo aspektus, pavyzdžiui, nerimą dėl tam tikrų kovotojų sugrįžimą. Reikia pabrėžti, pabrėžti taip pat mažumų teisų apsaugą ir aš pateiksiu būtimus pasiūlymus. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Toliau komisijos vardu Panas Simonas Nardiu. Prašom, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu komisijos vardu padėkoti pranešėjai, ponui Fleckensteinui už tai, kas mums atrodo labai subalansuotas rezoliucijos projektas ir tą progą norėčiau taip pat komisijos vardu e, išreikšti padėką pranešėjai ir ponui Kukonui už jų bendras pastangas e, siekiant politinio sustarimo, užbaigiant politinį boikotą iš opozicijos pusės gruodžio mėnesį. Ir mes norėtume pabrėžti, kad e, geras to sustarimo gyvenimas e, yra labai svarbus e, reformų sėkmiai. Todėl reikia rasti, būtinai apsaugoti Europos, su Europos Sąjunga susijęsias e, reformas nuo kasdienės politikos problemų. Taip pat mes pritarėme tam, kad, kas pasakyta pranešime, kad tiek opozicija, tiek valdančioji partija turi bendrą atsakomybę prieš piliečius tęsant konstruktyvų politinį dialogą parlamente. Dabar kalbant apie kandidatės statusą, akivaizdu, kad Albanijos integracija Europos Sąjunga buvo žingsnis į priekį, kai buvo suteiktas kandidatės statusas birželio mėnesį praėjusiu metu ir manau, kad rezoliucija pripažįsta aiškiai padarytą pažangą Albanijoje, bet, ir tai yra svarbu, dabar nėra laiko susitaikymui. Džiaugiamės to faktu, kad tekste pabrėžima, jog kandidatės statusas yra paskata intensyvinti reformas Albanijoje, o nuveikti dar reikia labai daug, siekiant įveikti visus iššūkius, ypač viešo administracijoje viešo administravimo srityje, teisės viršinybės, pagrindinių teisų srityje. Ir čia rezoliucija pataiko tiksliai į toną, pabrėždama e, teismų reformų būtinybę, ir tai, kad reikia e, solidžiai kovoti su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija. Tai yra labai svarbu Albanijos integracijai ateityje ir tam, kad e, e, tos idėjos būtų tinkamai pristatytos gyventojams. Tikimės, kad reformas bus vykdomas toliau, palaikant aukšto lygio dialogą ir per bendrasias darbo grupės pastra, pastaroji darbo, grupė, darbo grupės, e, pastarasis darbo grupės e, skimas vyko vasario mėnesį. Ir baigdamas norėčiau paminėti vieną klausimą iškeltą pono Tanoko. Tai yra Albanijos e, su, su de, pozicijos darimas su, su BUSP pozicija. Na, 14 metų skaičiai rodo, kad Albanija suderino savo poziciją šimtų procentų su ES BUSP pozicija. Tai yra labai svarbus aspektas, įskaitant tokius sudėtingus klausimus kaip santykiai su Rusija. Ir šią progą taip pat norėčiau pabrėžti iš mūsų pusės, kad Albanijos pozityvus dalyvavimas regioninėme bendradarbiavime taip pat um, rodo, kad e, ją verta pagirti, kaip e, rezoliucija e, taip ir daroma. Ačiū toliau, panas Fleckensteinas. Ačiū. Keletas <clears throat> trumpų pastabų. Pirmiausia, tą, ką paminėjo kolega Tanokas. Gal tikrai reikėtų pasižiūrėti į užsienio kovotojų problemą konkrečiau net ir Vašingtonas valstybės departamentas. Jame yra žmonių, kuriuos žavė labai tvirta daugeliu vyriausybių pozicija kovojant su terorizmu. Dabar dėl žiniasklaidos. Mes turime kalbėti ne tik apie, ne apie žiniasklaidos laisvę, kiek apie žurnalisto laisvę Tai yra labai svarbu. Trečia, taikus sugyvenimas. Taikus įvairių religinių bendruomenių sugyvenimas yra tas dalykas, kuo pagristai gali Albanija didžiuotas. Nes tokiu būdu bendruo, religinės bendruomenės rodo ir politiniams stovykloms, kaip galima gerai sugyventi. Tačiau jos nevaidina tos bendruomenės jokio vaidmens, nei politikoje, nei visuomenėje. Ir todėl aš e, tokių dalykų ir neaptariau savo pranešime. Labai ačiū. Pakeitimus galite teikti iki kovo 3 dienos 18 valandos. Ačiū visiems. O toliau dabar pereikime prie kitos ataskaitos pažangos ataskaitos ir tai yra Bosnios ir Hercegovinos pažangos ataskaita, pranešėjas ponas Preda. Ačiū pirmininkė, kaip ir ponas Flenkensteinas, man čia yra pirmas pranešimo pristatymo dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Todėl aš pirmiausia pasakysiu, kad Komisijos ataskaita buvo pristatyta mm, mm, spalio 8 dieną ir pono Fiulė pristatytas e, e, ataskaita pristatė labai tokį aptemdytą vaizdą, kad tai buvo sakoma, kad čia yra nepažangos ataskaita. Na, aš turiu pasakyti, kad Bosnijos Hercegovinos atvejais yra vienas sveitingiausių tarp visų regiono valstybių. Ir e, darbas čia buvo gana sunkus. Pirmiausia, norėčiau paminėti keletą idėjų, kad e, pailustruočiau visą tai. Ir tai, aišku, atsispindės rezoliucijoje, tačiau dėl to, kad buvo tekstas ilgas, per ilgas vertimui, aš turėjau padėti, atidėti kai kurios dalykus ateičiai ir ja, tuos dalykus įrašysiu per pakeitimus. Taigi, pirmiausia, trūksta e, politinės valios ir dėl to vyksta ekonominė ir politinė stagnacija šalyje. E, Pats procesas yra paralizuotas dėl to, kad nėra bendradavimo tarp e, skirtingų subjektų ir dėl etnocentrinių požiūrio. Kad šalis yra labai sudėtinga, jos valdymas yra neveiksmingas, politiniai lyderiai nesugeba pasiekti reformą, e, jų veiksmai e, suvėlina visą Bosnijos ir Hercegovinos progresą, korupcija klesti, viešoji administracija yra labai fragmentuota, yra daug, per daug e, teisinių sistemų, e, bendradavimo mechanizmas su pilietinė visuomenė yra silpnas. E, žiniasklaida yra polarizuota ir manau, kad Galbūt tai pateiks mūsų draugams kroatams, kurių čia nėra. Tačiau lygios teisės neužtikrinamas visiems piliečiams. Pridėsiu, kad 50 procentų pajamų skiriama įvairių lygių administracijai išlaikyti. Tai yra didžiulės lėšos. E, valstybė yra paskutinėje vietoje e, Europoje pagal verslo e, palan, sąlygų palankumą ir korupcijos lygį. Yra didžiulis jaunimo nedarbo lygis - 59 procentai. Nuo 19-24 metų amžiaus grupėje. Taigi, Tačiau e, spalio mėnesį įvyko rinkimai, jie įvyko gerai, tai yra gera žinia. Antrą kartą išėlės e, rinkimų procesas, e, tačiau ne visi piliečiai galėjo dalyvauti rinkimuose ir užimti tam tikrus postus, į kuriuos jie kandidatavo. praėjus keturiams mėnesiams po rinkimų, na, šiandien šyrit buvo paskelbta, kad iki kovo 11 dienos turi būti suformuota vyriausybė. Taigi tam tikras optimizmas e, yra. Tačiau tai užtruko, iš esmės, septy, užtruks iš esmės šešis mėnesius, gana ilgai. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad uh, institucijų kūrimas visais lygmeniais turi būti, čia, turi būti sprendžiamas, kad e, darbas būtų pradėtas sklandžiai ir greitai. Taip pat turime klausimą dėl koordinavimo mechanizmo, be kurio stojimas Europos Sąjungoje būtų neįmanomas. Taip pat e, reikia nepamiršti e, pasiekmių Europos Sąjungos lėšų panaudojimui. Visų pirma, reikia užtikrinti kovą su korupcija. Veikau į Sarajevą ir paklausiau, ką, ką darote, ką daro politikai, ką daro institucijos, kovojant su korupcija. Negavau daug atsakymų į šį klausimą. Taigi, keliu tą klausimą ir vėl. Taip pat reikia pasakyti, kad teismų nepriklausomumo klausimas, e, administracijos fragmentiškumas turi būti sprendžiamas, e, žiniasklaidos laisvę reikia ginti ir tai atsispindi rezoliucijos projekte. Ir dabar rezumuant galiu pasakyti, kad sustarimo ir augimo paktas pasirašytas 14 metų birželio mėnesį turi būti gyvenamas. susiderina su BUSP nuostatomis yra labai žemas, 14 procentų, tai kelia nerima. Na, pagal naujausią informaciją, ES taikant naują požiūrį, Bosnija ir Hercegovina, aš kontaktavau su pane Mogherini ir komisijos nariu Hanu ir noriu pasveikinti jų atsidavimą šiam klausimui. Labai svarbu, kad Bosnija ir Hercegovina e, liktų mūsų prioritetas ir Džiaugiuosi tuo, kad e, e, Bosnijos Hercegovinos deklaracija buvo paremta visų politinių jėgų. Pane Mogherini sakė, kad tai yra istorinis momentas. Tai, tačiau, taigi aš išlieku optimistas. Gerai. Gerai, dabar, dabar suteiksiu. Dabar suteiksiu žodį šešėlinėms pranešėjams. Prašyčiau laikytis 2,5 minučių reglamento, o kiti kolegos, kurie pasisakys po to, jiems bus suteikta po 2 minutės ir daugiau aš dėja negaliu skirti laiko. Ponas Tan, jums pirmiausiai 2,5 minutės. Ačiū. Na, pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai Predai už pranešimą, kuriame skiriamas dėmesys visiems pagrindiniams dalykams, socialiniam, ekonominiam reformom, jų būtinybei, e, teismų reformai, nediskriminaciniai švietimo sistemai. Komisija ir e, koalicija civilinių, pilietinių visuomenių išleidusi savo ataskaitą, daro išvadą, kad Bosnija ir Hercegovina atsilieka nuo savo kaiminių. Pernelyk ilgai buvo svarstomi etniniai klausimai, pernelyk ilgai buvo vilkinamos reformos ir didėjo dėl to piliečių nusivylimas. Todėl naujasis ES požiūris į Bosniją turėtų suteikti, kaip įkvėpti Bosniją ir Hercegoviną, suteikti joms optimizmo. Ir dabar Bosnija ir Hercegovina tikrai turi galimybę sudaryti, įgyvendinti partnerystės ir stabiliza... bendradarbiavimo ir stabilizacijos susitarimą. Akivaizdu, kad mūsų parama padės vykdyti reformas. Piliečiai <clears throat> turi būti pagrindiniai veikiai ir jų interesus būtina apsaugoti. Ekonominis klėstėjimas yra įmanomas tik tuo atveju, jeigu vyksta demokratiniai procesai ir tikamai valdoma valstybė. Todėl reikalinga užtikrinti tolesnės demokratinės reformas Ir reformos turi ištikrinti tokią politinę sistemą, kurią galėtų naudotis ir kurie galėtų dalyvauti visi. Socialinės reformos nebejotinai neturi uh, pakengti tarptautiniams uh, darbuotojų teisėms ir atitinkamoms nustatytoms normoms. Tačiau nebejotinai iš visų pusių e, jaučiamas spaudimas spaudžia ne tik tai ES, bet ir e, pačios Bosnijos ir Cegovinos piliečiai kuriems vyriausybė turi būti atskaitinga. Kalbant apie reformų įgyvendinimą ir skaidrumą, tai yra absoliučiai būtinas procesas ir tam reikia įtraukti į reformų procesą pilietinę visuomenę kad e, vyriausybė būtų nuolatos stebima ir kontroliuojama. Dar vienas prioritetinis uždavinys tai kova su korupcija ir kovoti reikia visose sektoriuose pradedant švietimo sektoriumi. Nes tuo tarpu žmonės yra labai išnaudojami ir tuo tarpu dar Bosnija Hercegovina nepasiekė tokios pažangos, kad galėtų tikėtis tapti visą vertę ES narę. Ponas Tanokas, ne? Ponas Žembatski, jūs reiškia vietojo, prašom, dvi su pusę minutės. Ačiū, pone pirmininkė, gerbėmiai kolegos. Ačiū, pana pirminkė, noriu pasveikinti pranešėją parengus šį pranešimą. Tai yra labai sudėtingas pranešimas, nes situacija šioje šalyje yra sudėtinga. Ja sunku išanalizuoti. Iki šiol kalbėjome apie Albaniją, kalbėjome apie, kaip, apie gerą pavyzdį. Na, o dabar aš prisijungiu prie to nerimo, kurį išdėstė kolega dėl kovos su korupcija. dėl neveikiančios e, teismų sistemos. E, aišku, kad sunku suderinti keturias e, sistemas. Viešoji administracija taip pat netinkamai veikia, yra per daug fragmentuota, politizuota ir, kaip sakiau, veikia netinkamai. Taip pat yra didžiulė problema su pabėgėliais šioje šalyje. ir organizuoto nusikalstamumo e, problema yra 300 mudžahidistų, kurie iki šiol yra šalyje. Taip pat žinote, kad Balkanų batalionai, kurie siunčiami į islamo valstybės, tai nėra vienintelė valstybė, kuri turi musulmonų gyventojų, gyventojus Balkanuose ir siekiant išvengti įvairiausių grėsmių, reikia kovoti su religinė radikalizacija. Žinoma, žiniasklaidos laisvės problema egzistuoja taip pat, žiniasklaida negali tokiamis sąlygomis funkcio, funkcionuoti. A, taip pat yra šalyje nemenkas etninis susiskaldimas. Žinome, kad praėjusiais metais vykusios manifestacijos galbūt turėjo ir socialinį aspektą, tačiau Taip pat e, Bosnija ir Hercegovina e, per menkai derina savo užsienio politiką su ES, bus ypač Rusijos atžvilgių. Ir mes EKR frakcijos vardu pristatysime savo pasiūlymus pagal atitinkamus terminus. Ačiū toliau, ponas Rado, aš dvi su pusę minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai kolegos. Jūs minėjote daugelį klausimų, daugelį problemų, su kuriomis susiduria Bosnijos Hercegovinos gyventojai. Bet prie to sąrašo norėčiau pridėti dar porą dalykų. Etninių grupių tarpusavio nepasitikėjimas ir kitas dalykas - labai prastas pabėgėlių sugrįžimo į šalį procentas. Taigi mes matome, kad dabartinis procesas yra tarsi tasa to neteisėto etninio valymo, kuris savo laiku buvo vykdomas. Ir visą tai įmanoma todėl, kad šalies viduje trūksta pakankamos jėgos. <clears throat> Aš nekvestionuoju pono priedos, bet panalizuokite Europos vadovų tarybos sprendimą gruodžio mėnesį atidžiau panalizuoti padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje. Man ypač priimtinas ketvirtasis pranešimo punktas, kuriame kalbama apie koordinacinio mechanizmo sukūrimą. Aš manau, kad tai, kas pasakyta ataskaitoje, yra itin svarbu. Ir be tokio mechanizmo, koordinavimo mechanizmo, Bosnijos ir Hercegovinos įstojimas į ES bus neįmanomas, nes tai yra žlunganti valstybė ir e, jos struktūros negeba funkcionuoti, negeba veikti. Todėl ypač svarbu, kad toksai koordinavimo centras būtų sukurtas, nes Bosnijos ir Hercegovinos atveju iniciatyvos turi imtis arba apačios, o tai visada yra pavojinga, arba viršūnės, o tai reiškia, kad Europos parlamentas ir kitos europinės institucijos turi uh, susitelkti ir veikti darniai. Pagrindinis uždavinys, kurį turime užtikrinti, tai e, konstitucijos keitybas. Tiksliau ne pačios konstitucijos, bet reikia keisti pačios šalies e, struktūrinę sistemą, nes kitaip bus labai sudėtinga užtikrinti stabilę politinę situaciją. Ir konstitucijos pakeitimai turi nurodyti, turi numatyti didesnį įgaliojimų suteikimą valstybės struktūrai. Negali viena valstybės struktūra įgyti daugiau galių negu kitos. Iki šiol tai kova faktiškai viduje šalies buvo labiau žalinga nei naudinga ir ne, neprisidėjo prie bendros pažangos. Todėl mums reikia tokių mechanizmų, kurie užtikrintų tautinių mažumų teisų apsaugą. Ir tai turi būti įtvirtinta konstitucijoje, nes jeigu tai nebus padaryta, padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje tikrai nepagerės. Ačiū. Toliau ponas pirmas. Ačiū pirmininkė ir ačiū pranešėjai už nuveiktą darbą. Na, iš tikrųjų, reikia būti mandagiems, tačiau ir drąsiems ir viena kitam netrukdo. E, vis dėlto reikia toliau tęsti Bosnijos ir Hercegovinos e, stojimo klausimo svarstymą. Tačiau kurgi čia šuo kasta, e, tokio stojimo ir tokios stojimo diskusijos nebus. Nesvarbu, kas vyksta. Mes bandome suartinti pozicijas, kurios netitinka realybės. Ir bandome vis dar sekti ES lyderių iliuzijomis ir palaikyti tą europinę Balkanų iniciatyvą. Taigi reikėtų kažkaip tai spręsti šios klausimus, tačiau nėra noro iš Bosnijos ir Gercegovinos pusės. Taigi, ką Taigi bandoma pasiekti čia šią rezoliuciją. Bandoma kažkaip tai vesti ir inicijuoti politinius pokyčius, kurie ir šiaip yra neišvengiami. Bosnija ir Hercegovina skęsta korupcijoje, organizuotame nusikalstamume. E, šalis yra susiskaldžiusi etninių požiūrių ir politikos lyderiai tam tarsi pritarė. Bosnija ir Hercegovina jau pavargo. Mes e, nekartą girdėjome žiniasklaidoje, Bosnijos ir Hercegovinos žiniasklaidoje girdėjome pareiškimus trimis kalbomis, kad e, Bosnija ir Hercegovina pavargo nuo ES ir Vašingtono pastangų kažkaip vadovauti jų šaliai po karo. Tuzla, Šinica, Sarajevo pernai buvo kalbama apie Europos Sąjungą ir buvo manoma, kad bendradarbiavimo ir stabilizacijos instrumentai ateityje užtikrins lygybę, teisingumą ir demokratiją. Būtent to ir nori šalies gyventojai. Tačiau kas pavy... kasgi nutiko? Demokratija tik e, valdantiesiems e, tapo naudinga. Ir ES nesupranta, kad tie, kas yra problemos dalis, negali tapti sprendimo dalimi. Ir kad e, tik tai Bosnija gali nuspręsti savo ateitį. Ačiū. Mr. Soltes, per, for two minutes. Ačiū toliau, ponas Soltes. Dvi su pusė minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad sutikėt galimybę pasisakyti. Na, pirmiausia, aišku, aš norėčiau padėkoti pranešėjui Predai, kuris parengė puikų pranešimą. Jo tinkama struktūra, viskas aiškiai suformuluota ir pateikiamas tikroviškas padėties Bosnijoje ir Hercegovinoje vaizdas, o padėtis, aišku, nėra stabili. Ir todėl manau, kad pranešimas turės būti papildytas naujais duomenimis, keičiantis padėčiai toje šalyje. Turiu pasakyti, kad pritariu tam, ką čia kalbėjo kolegos apie teisės viršenybę, korupciją ir organizuotą nusikalstamumą. Taip, Bosnija, tai Bosnija sudaro bendruomenė žmonių, kurioje netaip jau lengva įgyvendinti teisės viršenybės principą ir neverta tikėtis stebuklo rytoj. Bet įmanoma užtikrinti geresnę pažangą, jeigu Bosnija imsis veiklos ekonomikos srityje ir todėl, manau, parlamentas turi suvaidinti svarbų vaidmenį. Todėl manau, kad labai svarbu pažymėti, jog susitarimas dėl lengvatų yra labai svarbus ir uh, svarbus ir laiko požiūriu, nes laikas mus spaudžia. Mums reikia surasti tam tikrą kompromisą, kad e, Bosnijos ir Hercegovinos ekonomika nebūtų padaryta žala ir kad e, ši šalis ne atsidurtų dar toliau nausibrieštų tikslo. Bosnija ir Hercegovina turi tapti teisinės viršinybės šalimi ir mes turime jai padėti. Uh, ir tik tada e, bus tikima to šalies politika ir pačia valstybė. Nerimauju dėl LGBT bendruomenės, dėl tautinių mažumų padėties, lygiai taip pat nerima kelia ir žiniasklaidos laisvė, kuri, kurią bandoma nuolatos riboti. Turiu galvoje laisvę labai plačiai, skaitant ir teisę burtis į asociacijas ir kitas organizacijas. Bet aš manau, kad pirmiausia Bosnija turi pasiekti geresnių e, rezultatų ekonomikos srityje. Gerai, o dabar pereisime prie kitų pasisakančiųjų. Dvi minutės kiekvienam ir ponia Petit. Dvi minutės jums skiriame. Atsiprašau, nemačiau, kad jūs tenai sėdite. Taigi, ponia Petir sveikinu rezoliucijos projektą dėl Bosnios ir Hercegovinos ir aš manau, kad euroatlantinės integracijos požiūrių tai Bosnija ir Hercegovina vaidina labai svarbu vaidmenį. Ir jeigu mes norime ypač, kad pasiektų Bosnija ir Hercegovina teigiamų poslinkių, keisdama savo valstybinę struktūrą. Taigi, jeigu reik, norime kad būtų pasiekta pažangos, tai visos tautinės mažumos, o pagrindinės, o jų yra trys Bosnija Hercegovinoje, turi turėti lygias teisės. Bosnijos Hercegovino žmonėms svarbiausia, kad valstybė funkcionuotų tinkamai ir kad jie visi galėtų naudotis lygiomis teisėmis, kad būtų gerbiamos jų teisės. Tačiau taip šiandien nėra. Kai kuriems Bosnija Hercegovina yra kaip motina, kitiemsgi kaip pamotė. Ir noriu paminėti, kad turi būti užtikrintas tinkamas ir atsovavimas Kroatijos mažumai dėmesys. Ir ne tik tai Serbskoje Respublikoje, bet taip pat ir kitur kad Kroatijos mažuma galėtų orų gyvenimą gyventi. 5 procentai Kroatijos gyventojų iškeldinti iš tam tikrų uh, šalies dalių ir negali į, sugrįžti į savo gimtasias vietas bei negali pasinaudoti ekonominę ir finansinę šalies pagalbą. Todėl kai kurios autochtoninės bendruomenės negyvena savo gimtosiuose vietose. Jų kultūra ir religija nukentėjo, buvo sunaikinta jų gimtosiuose vietose. Panaši padėtis stebima Sirijoje ir Irake. Dar vienas svarbus klausimas tai yra aplinkos apsauga. Nuolatos yra laužomos aplinkos apsaugos normos ir principai. Tarp valstybinė tarša yra aktualus klausimas tarp Bosnijos ir Kroatijos dėl to, kad egzistuoja perdirbimo gamikla ir kad neleidžiamas nėra naudojami filtrai, todėl nukenčia ir gyventojų sveikata. Todėl, bet kita ko, Meritvos upės baseinui taip pat daroma tokiu būdu pakankamai nemaža žala. Kitas kalbėtas ponės Pikula. Noriu padėkoti už rezoliucijos projektą ponui Predai, bet taip pat ir už tą toną, kurio jisai parengtas. Taip, naujienų yra ir gerų, tačiau jau po praėjusių metų rinkimų buvo, turėjo būti įmanoma atstatyti politinę tvarką ir buvo nemažai galimybių a, baigti stagnacijos etapą ir paskatinti vystimąsi. Ir ES institucijos taip pat turėjo progą tą padaryti. Bet tokią paramą Bosniai Hercegovinai turi rodyti daugelis institucijų, ne tik tai ES. ES kalba apie galimą Bosnios Hercegovinos įstojimą į ES, bet reikia, kad ir Bosnios Hercegovinos institucijos pasistengtų, dirbtų darniai ir susitartų šalies viduje, nes neįmanoma primesniai Bosniai Hercegovinai kažkokių tai uždavinių. Per E, praėjusiu metu ataskaitoje buvo įvardytos visos nesėkmės. Džiugu, kad e, šiemet tokio sąrašo beveik nėra, kad yra kalbama apie reformas apie socialinės ekonominės problemas, kurias reikia spręsti, teisės viršenybės e, principų stiprinimą, kovą su aukšto lygio korupcija, civilinės visuomenės platesnį traukimą į bendrą valstybės valdymą, jaunesnių žmonių samdymą ir galiausiai kad būtina atsisakyti pasenusių konstitucinių nuostatų. Tai labai svarbu, bet nemažiau svarbu galvoti ir apie įvairių ES veiksmų derinimą, kai dirbama su Bosnija ir Hercegovina. Bosnijoje viską apsunkina ir ekonominė krizė, labai dažnai imamasi keistų politinių sprendimų. Vienas iš toks sprendimų buvo priimtas prieš 20 metų ir jisai dėja pasėjo nesantaikų sėklą pačioje šalyje. Ponas Kukanas. Ačiū. Pirmininkė, aš noriu pažymėti, kad jūs labai dosnus, kad leidžiate man pasisakyti antrą kartą. Aš noriu padėkoti pranešėjui už jo ataskaitą dėl Boncijos, Nijos ir Hercogavinos ir tikimės, kad ši šalis mus dar teigiamai nustebins ateityje. Pirmiausia, Bosnija ir Hercegovina per pastaruosius penkerius metus nedaug pažengė į priekį. Na, diplomatiškai pasakysiu. 2014 m. spalio rinkimai suteikė mums vilčių. Atrodė, kad žengiama į priekį. Bosnija ir Hercegovina ES yra labai svarbi. Buvo pasirinktas naujas požiūris ir Bosnijos svarbą parodo ir tas faktas, kad vyriausiai galiotinė Frederika Morgarini lankėsi Bosnijoje ir Hercegovinoje visai neseniai, o prieš mėnesį ten lankėsi kiti atsakingi ES pareigūnai. Taigi dabar manau, kad e, šalies politiniams lyderiams būtų naudinga ir būtų pats laikas atnaujinti įsipareigojimus, kurie, kuriuos jie yra pareiškę savo piliečiams. Reikia skatinti ekonomiką, spręsti socioekonominius klausimus. Mm, be to reikia gyventinti stabilizacijos ir asociacijos susitarimą. Ateityje reikia Savič Finčis mm, bylos sprendimus įgyvendinti mes turime ir toliau užtikrinti teigiamą ES įtaką šiame regione bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Atrodo, kad dabar tinkama proga padaryti savo įtaką regione. Bosnijos piliečiai pernelik ilgai laukia mūsų iniciatyvos. Ačiū, ponia Fajon, dvi minutės. Labai ačiū. Norėčiau taip pat e, pasveikinti pranešėją. Jau nemažai buvo pasakyta, šešėliniai pranešėjai minėjo, kad situacija sudėtinga, išsakė daug kritikos Bosnijos ir Hercegovinos atžvilgių, tačiau aš norėčiau bent jau per savo pasisakymo dvi minutės išlikti optimiste. Žinoma, Bosnija ir Hercegovina trūksta pažangos. Žinoma, yra problemų su patikimumu, tačiau mm, matau, kad šalis turi tikrai nemažą potencialą ir šalies žmonėms būtinos reformos ir šalies prezidentas turėtų jas vykdyti žvelgdamas į ES pusę. Aš tikiuosi, kad politiniai šalies lyderiai prisims atsakomybę ir imsis reikiamų žingsnių. Mes nenorime ir matyti, kaip šalis kartoja praeities klaidas. Aš žinau, kad kelias į ES nebus lengvas, kad bus sunku įgyvendinti reformas, tačiau Bosnija ir Hercegovina gali ir turi tęsti reformas, o mes pasistengsime jiems, kiek manau, labiau padėti. Ačiū, ponas Preda. Pagrys iš vedas. Labai trumpai, nes aš šimtų procentų kolegų optimizmui nepritariu, ypač Tanos Kojan optimizmui. Aišku, yra galimybių, tačiau yra ir prarastų galimybių. Ir aš tikiuosi, kad pabandysime tam tikrą tempą Bosnijoje politiniuose procesuose. Dabar norėčiau pasakyti mūsų pasipriešimą kolegos Koso pasakyti minčiai, kad e, vietinė mafija, kurią remia Vašingtonas ir Briuselis, na, Briuselis juk jūs esate taip pat Briuselis. Europos parlamente. Tai prašom, kalbėkite atsargiau. Na, dabar aš e, pasakysiu, kad pritariu pono Soltiš perspektyvai, kuris sako, kad stebuklų nebūna. Iš esmės, manau, kad tai, ko mes tikimės iš Bosnijos, tai pastangos. Atrodo, kad Bosnija laukia stebuklo. Reikia imtis darbo, nes, kaip sakiau, jiems užtruko šešius mėnesius dėrėtis ir kol bus pasirašytas e, deklaracija dėl vyriausybės. Čia juk ne 18 amžius, o 21 amžius, reikia didesnio tempo. Ir Baigdamas paminėsiu pono Radošą, pono Petir ir pono Pikolo žodžius dėl konstitucinių pokyčių. Aišku, kad e, naujas iniciatyvos dėl konstitucinių reformų turbūt e, atsidūrė antrame plane ir aš manau, kad dabar nėra klausimo dėl konstitucinių pokyčių. Aš e, netmetu, kad e, tai gal, galbūt apie tai bus galima galvoti, tačiau jeigu pradėsime apie tai per daug kalbėti, tai gali būti blokuotos ekonominės ir politinės reformos. Taigi, aš manau, kad e, dabar nėra laikas debat, diskutuoti apie konstitucinės reformas, bet to kaip sakė panas Kutina Kukanas, e, trūksta tos e, socialinio kontrakto logikos yra jo. Reikia mm, užtruks laiko, kur, kol bus atsirastas suverenumo jausmas ir tai galbūt nėra prioritetas. Aš manau, kad dabar reikia konkrečių reformų imtis, e, kurios matytų e, žmonės, piliečiai. Ir taip aš ir suprantau pono Kukano žodžius apie socialinį kontraktą. Taigi, labai ačiū ir aš dabar susinomėjęs e, labai lauksiu jūsų pakeitimo. Ačiū prieš baigiant šią temą ponas Simon Nordu iš komisijos davė ženklą, kad norėtų pasisakyti. It is not automatic. We should be informed, you know. So. Just a couple of um, brief words, um, Chair, and thank you. Kalbėsiu trumpai, pirmininkė. Ir pirmiausia, žinoma, norėčiau pasveikinti pranešėją, poną Bredą, ir padėkoti jam už ataskaitą. Na, pasinaudosiu progą ir pateiksiu naujausią informaciją apie tai, kas vyko vakar, ko gi bus tolimesni žingsniai mūsų santykiuose su Bosnija ir Hercegovina. Vakar Bosnijos ir Hercegovinos e, parlamentas patvirtino įsipareigojimus raštu, taigi šalis skatinama eiti Europinės integracijos keliu ir dabar e, galima bus teikti realią paramą šalies piliečiams, kad jie galėtų toliau siekti savo Europinės integracijos tikslų. Na, Taigi galbūt jau kitais metais galėsite pateikti tikrą pažangos ataskaitą ir pažiūrėti, kiek pažangos, tikros pažangos buvo pas, pasiekta. Europos komisija remia Bosnijos ir Hercegovinos pastangas ir reformas ir būtent tai ir sakė mm, vyriausiai galiotinė Mogherini kaip numatyta 2014 Europos Sąjungos tarybos išvadose, e, siekiama kiek įmanoma greitesnio stabilizacijos ir asociacijos susitarimo tarp ES ir Bosnijos ir Hercegovinos įsigaliojimo. E, jau septyneri metai, kaip buvo pasirašytas šis susitarimas ir mm, galbūt jo įgyvenimas sukurs ne tik paskaitas ekonominės reformoms, bet taip pat ir paskaitas politinėms reformoms, nes bus sukurtas SA, sukurta SAS mm, taryba. Mes turėtume toliau dirbti ir bendradarbiauti su Bosnija ir remti Bosniją kovoje su iššūkiais. Jeigu pažiūrėtume į jaunimo nedarbą, tai vienas didžiausių ir sudėtingiausių iššūkių. Ir reikia skatinti bendradarbiavimą su kitais tarptautiniais veikėjais, ypač su tarptautinėmis finansų institucijomis, kad galėtume užtikrinti eurointegracijos dinamiką. Na, Ir manau, kad nepaisant tokios neigiamos pažangos ataskaitas, pastarosiomis savaitėmis poslinkiai buvo labai teigiami. Ačiū. Norėčiau pranešti, kad pakeitimus galima teikti iki kovo 5 dienos 12 valandos. O dabar pereikime prie paskutinio mūsų darbo atvarkės klausimo. Tai yra išskirtinės priekybos priemonės skirtos ES stabilizavimo ir asociavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusiams šalims ir teritorijoms ir jo taikymo Bosnijai ir Hercegovinai sustabdymas. Tai yra ataskaita, kurią taip pat patikė ponas Preda. Taigi, žodis jums. Mm, Labai ačiū, ponia pirmininkė. Noriu patikinti ponas Simoną dėl paskutinio dalyko, kad tai yra, yra įrašyta į mūsų tekstą, ką jūs minėjote paskutinį dalyką. Dėl šio reikalo teisėkuros pasiūlymas, kurį patikė komisija 14 metų birželio mėnesį, yra pakankamai paprastas, siekime e, pakeisti reglamentą 12.15 e, dėl tų šalių, vakarų Balkanuose, kurios dalyvauja stabilizacijos asociacijos procese dėl trijų pagrindinių dalykų. Išnumeruosiu, iš, išvardysiu. Išspręsti tas komercinės prie, nuolaidas. E, ir šis pasiūlymas buvo palankiai sutiktas. Kai dėl dvišalių susitarimų su šiomis šalimis autonominis priekybos režimas E, remia tokias priemonės, siekiant užtikrinti politinę stabilumą ir pa, pažangą regione. O galutinis tikslas, kaip sakiau, yra siekti, kad šalis įstotų Europos Sąjungą. Antra, žmogaus teisų sąlygų numatymas leidžia sustabdyti e, tas e, lengvatinės sąlygas, jeigu pažeidžiamos žmogaus teisės, demokratinės taisyklės, Ir e, reikia, kad tos šalis adaptuotų tą sustarimą dėl tų prekybos sąlygų įstojus Kroatijai Europos Sąjungą. Tai šis klausimas yra užsienio reikalų komiteto e, kompetencijoje. Teisėkuros pasiūlymus pateikė e, komisija. Taip pat turime e, analogišką Kosovą susitarimą ir čia daugiausia dėmesio kreipiame žmogaus teisų e, nuostatas, jeigu yra sistemingų žmogaus teisų pažeidimų atitinkamoje šalyje, mes turime pasakyti, Iš esmės turime pasakyti, kad Balkanų šalis e, turi pozityvę prievalę laikyti žmogaus teisų standartų pagal Kopenhagos e, kriterijus. Nenorime, kad jos daugiau ar mažiau atitiktų tuos kriterijus. Ar laikytųsi pagrindinių laisvių ir teisų principų. E, ar gali būti kažkokiu tai laipsniu laikantis pagrindinių teisų. Mes turime reikalauti, kad būtų tinkamai jų laikomasi visiškai. Ir turime taip pat panašią priemonę ir Ukrainos atžvilgių ir aš nesuprantu, kodėl e, teisės aktuose susijusios su vakarų Balkanų šalimis, kurios yra pakankamai arti mūsų, mes turime remtis tekstais dėl preferencinių prekybos sąlygų, e, pavyzdžiui, su Pakistanu, kaip yra dabar. Aš manau, kad būtų geriau remtis e, tais dokumentais susijusiais su Ukraina, pavyzdžiui. Tai būtų daugiau aiškumo, kaip tie žmogaus teisų e, reikalavimai įrašyti yra į sustarimus. Ir dabar dėl prekybos e, tų lengvatų sustabdymo Bosnijos atžvilgių. Aš tikiuosi, kad mes e, mūsų naujas požiūris į Bosniją bus naudingas ir jai pačiai dėl Europos parlamento vaidmens, tai aš manau, kad mūsų prerogatyva būtų, e, būtų tarti su mumis, kai bus, e, e, kai taik, taikomas prekybos priemonių taikymas. Mūsų palaikėme su šaliniais pranešėjais puikiaus bendradavimo ir siūlome šio klausimu E, numatyti deleguotą į aktą. Taigi, ačiū Jums uždėmesį. Na. <clears throat> No. Ačiū. Ponas Kanas yra socialistų ir demokratų šešėlinis pranešėjas, taip pat turime ponę, poną Betinį. Prašom, ponę Betinį. Eh, signor Presidente, colleghi, Finally. grazie di questa. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Ačiū už galimybę dalyvauti aptariant pono Predos pranešimą. Čia kalbame apie komisijos pasiūlytą pakeitimą 2009 metų reglamentui. Atsižvelgiant į tai, ką sakė panas Preza, tai aš iš principo sutinku su jo e, mintimi, norėčiau pakalbėti apie du aspektus. Vienas yra susijęs su konkrečiamis prekybos priemonėmis. Manau, kad komisijos pasiūlymas nuo, dėl prekybos privilegijų sustabdymo Bosnijai nuo 16 metų sausio pirmos dienos, jeigu nebus jokių pokyčių Bosnijoje pristaikant prie pasikeitusios situacijos, kai Kroatija tapo ES nare. Tai, man atrodo, e, tas suspendavimas tokiu pagrindu yra protingas, tačiau iš esmės mes juk siekime sustarimo. Na, o kai kas sako, kad Bosniai prekybos prasme niekas nepasikeis. Žinoma, egzistuoja tam tikra tradicinė prekyba tarp Bosnijos ir Hercegovinos. Tai mums reikia tam tikro vaizdo, kokie buvo ankstesni prekybos santykiai. Ir tuos prekybos e, samprotavimus reikia apibriežti politiškai. Ir Europos komisija iš tiesų norėtų e, numatyti sąlygas ir palankios sąlygos Bosnijos prisijungimui prie ES Bosnijos parlamentui. Tai turbūt yra svarbu turėti dokumentą, parengti dokumentą, kur būtų e, pareikštas sutikimas su reformomis, kur būtų pripažįstamos ES e, vertybės e, ir tai būtų įrodymas, kad jie yra pasirengę judėti mūsų kryptimi. Mes neprašome iš Bosnijos e, pateikti pačius sutingiausius įrodymus pirmiausia. Mes tiesiog prašome juos praktinę prasme daryti pokyčius ir tikimės, kad jį žengs tuos e, žingsnius, kurie yra visiškai jiems e, prieinami. Ir tai tikiuosi bus koordinuotas svarbiausių politinio akto, bet Bosnijai vienai to padaryti nepavyks, jai reikės pagalbos tam, kad jie galėtų pradėti spręsti svarbiausias problemas. Juk visi sprendimai iš dangaus nenukris. Europa turi daryti, e, teikti paramą, ką daro kitų šalių atžvilgių, pavyzdžiui, Ukrainos ar Libijos. Mes turime pasverti savo vaidmenį. Balkanose yra ginčio situacija ir tikėkime, kad jie neišsiplės kaip nors nelemtai. Iš esmės, manau, kad šis pasiūlymas turėtų paraginti Bosnijoje suprasti, kad taisyklės taikomos vienodai visiems. Ir dėl to jie turi atlikti tas korekcijas, kurias yra sutikusios padaryti kitos Balkanų šalis. Tai neturėtų būti vertinama kaip sankcija ar bausmė, o paskatinimas eiti tinkamą linkmę pagal nuomonio apklausas tokia, nu, tokiai nuomonė pritarė 80 procentų gyventojų. <clears throat> Ir aš manau, kad iš tiesų Bosniai Europos nevertina, nemano, kad Europa yra kaip krauju ištroškęs gangsteris, kuris pasirengęs ją perpatį gerklę. Manau, kad Mums reikia visapusiško atsinaujimo toje šalyje. Ačiū dabar prašau, pana Žembaskai, dvi minutės. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги. Ačiū, ponia pirmininkė, kolegos. Aš pabandysiu panaudoti man skirtą laiką. E, mano frakcijos e, nuomonė yra ta, kad e, E, Bosnija greitai ratifikuos e, šį sustarimą dėl preferencijų ir pripažins tuos pakeitimus, kurie būtinu. Ir e, manome, kad žmogaus teisų duostavos turi būti taikomos, kaip pasakyta komisijos pasiūlyme. Ir E, tikime, kad Europos parlamentas turėtų turėti sustiprintą kompetenciją, kai kalbam apie žmogaus teisės. Ir tiek aš norėjau Jums e, pasakyti labai trumpai, ačiū uždėmesi. Thank you very much, Mr. Radoš. The... Ačiū, toliau panas Radoš. Lijepa gospodine predsjedniče, ja pozdravljam produženje. Na, pritariu tam, kad būtų išplėstas lengvatinės priekybos susitarimas ir apimtų šešias Balkanų šalis. Tai ypač aktualu dabartinės krizės sąlygomis ir nebejotinai, kad uh, padės šioms šalims pasiekti didesnio ekonominio stabilumo ir geriau integruotis į ES. Ir tenka tik apgailestauti, kad Bosnijai ir Hercegovinai ta sistema nebus pritaikyta, jai reikės siekti kažkokio tarpinio susitarimo, tačiau tikiu, kad ES patvirtintas naujas požiūris ir tie pakeitimai, apie kuriuos mes ką tik išgirdome, prisidės prie padėties pasikeitimo ir nebus na, nuo kitų metų sausio pirmos dienos laikinai nebetaikomos priekybos lengvatos, nes viskas priklausys nuo to, ar Bosnija Hercegovina galės, e, sugebės imtis reikalingų priemonių ir jas įgyvendinti. Taigi labai nuoširdžiai tikiu, kad e, Bosnija Hercegovina dirbs taip šiais metais, kad sankcijų taikyti nereikės. Kita vertus, prekybinių lengvatų sistemos taikymo nutraukimas a, grindžiamas tuo, kad sistemiškai yra pažeidžiami demokratijos principai. Taip, sistema yra pakankamai gerai sutvarkyta, gerai veikia, bet mes, aš manau, galėtume formuluoti patį pasiūlymą pakeitimo kiek pozityviau ir kalbėti ne apie baudimą už nesilaikymą principų, bet už tai, kad būtina laikytis. Kitas kalbėtojas. Noriu padėkoti komisijai ir uh, ponui Predai už parengtą dokumentą, nes SND frakcija tikrai mano, kad tai yra aktualu. Įsijungia kalbančio mikrofonas. tos priemonės turi būti vertinamos platesnėme mūsų politinių priemonių atžvilgių Balkanų šalių kontekste, nes mūsų galutinis tikslas yra, kad visos Balka, vakarų Balkanų šalis įsilietų į Europos Sąjungą. Ir e, komisija siūlo tai, ko reikalavo socialdemokratai jau labai seniai. Mes džiaugiamės komisijos pasiūlymų, nes tikrai šalis turi tenkinti Kopenhagos kriterijus ir labai svarbu kad būtų imamasi atitinkamai veiksmų, reaguojant į sisteminę pagrindinių demokratijos principų pažeidimą. Todėl sakyčiau, kad GSP plus bendrųjų priekybos lengvatų plus sistemos nebetaikymas turi būti aiškiai suformuotas. Be, ir reikia dar be to iš, GSP2 netaikymą įtraukti ir aplinkosaugos reikalavimus. Aš e, tikrai pritariu tam, kad būtų laikinai sustabdytas GSP taikymas Bosnijai ir e, Hercegovinai, nes negalima, pavyzdžiui, diskriminuoti Kroatijos mažumos ar kitų mažumų. Nes Bosnija ir Hercegovina, kita vertus, mes turime galvoti apie šios šalies saugumą. Todėl aš manau, kad susiklošius nenumatytoms aplinkybėms turime numatyti galimybę ES valstybių narių užsienio reikalų ministrams reaguoti labai greitai, jeigu jų sprendimas reikalingas stabilumui vakarų Balkanuose užtikrinti. Ir aš tikiuosi, kad atsiras naujų galimybių, kai bus e, perimti kai bus įgyvendytos ES reikalaujamos normos. Ačiū, toliau ponas Picula, dvi minutės. Ponas Pikula. Ačiū, ponė pirmininkė. Lengvatinės prekybos priemonė taikomas Vakarų Balkanų šalims ir tai labai aiškiai nurodyta. Ir visi faktai nurodyti pranešime Ir būtent 13 metais Europos Sąjungas buvo stambiausia šių šalių prekybos partnerė ir apimtis vyravo nuo 72,7 iki 82 maždaug procentų. Todėl Tokiu būdu ES ėmėsi žingsnių, kurie turėjo prisidėti prie geresnės politinės padėties visame regione. Bet kai kalbame apie Bosniją ir Hercegoviną, tai tas faktas, kad ji nepajėgi visaverčiai ir visų pajėgumų laikytis tų prekybai nustatytų taisyklių, kurios numatytos stabilizacijos ir asociacijos susitarime rodo, kad tikrai e, lengvatinės prekybos priemonės turi būti sustabdytos, bet jų vertė yra apie 3 milijonai eurų. Tai nėra didelė suma galiausiai, nes Bosnija ir Hercegovina praranda simbolinius pinigus, bet tokiu būdu mes aiškiai siunčiame aiškę politinę žinę, būtent, kad ES gerbė teisės viršenybę, kad laikosi nustatytų žaidimo taisyklių, kurios yra ypač žinomos iš anksto. Vengrija ir Slovenija pasitraukė iš Centrinės Europos laisvosios priekybos sutarties ir buvo atsidūrusi toje pačioje situacijoje, kurioje yra dabar Bosnija ir Hercegovina savų laikų priekybos santykių reguliavimo srityje. Todėl mes tikimės, kad naujoji Bosnijos ir Hercegovinos valdžia atsipeikės ir pasielgs išmintingai. Ačiū. Toliau Europos komisija, ponas Saiminas, porą minučių. Komisija, pirmiausia, noriu keletą dalykų aiškiai pasakyti. Mes neprašome, kad Bosnija ir Hercegovina darytų kažkokių naujų nuolaidų ar plačiau atvertų savo rinkas. Šių taisyklių tikslas yra e, išlaikyti tą režimą, kuris egzistavo iki Kroatijos įstojimo į Europos Sąjungą. Ir tai yra e, bemuičio, e, e, bemuičio režimo muitinių tarifų patikslinimas. Tai yra tie e, visiškai aiškus dalykai ir ponas Petula labai aiškiai pasakė, kokios bus e, lengvatinių priemonių taikymo sustabdymo pasiekmes jeigu nebus laikomasi nustatytų taisyklių. Ir maksimaliai, jeigu maksimaliai skaičiai skaičiuosime, tai Bosnija ir Hercegovina praras apie 3 milijonus eurų. Bet aš manau, kad labai svarbu bent trumpai pagalvoti, o koks bus neigiamas poveikis, jeigu Bosnija ir Hercegovina nesutik suderinti muitinių tarifų su Kroatija, nes dabartiniu metu a, prekybos balansas yra minusinis Kroatijos ir jį patiria 700 milijonų eurų nuostolį kasmet. Dabar dėl taikymo nutraukimo sąlygos taiky, e, taisyklės taikymo. Mes tikrai nenorėtume autonominių prekybos priemonių stabdyti. Uh, Tačiau tokiu būdu mes bandome užtikrinti, kad ta metodologija, kuri buvo patikrinta laiko ir pasiteisino, būtų taikoma ir toliau. Ir ši sąlyga yra aišku ženklas Bosniai ir Hercegovinai, kad metų pabaigoje taip gali viskas būti pratesta, jeigu bus sutvarkytos e, muitų neapmokestinamų prekių kvotos. Jeigu nebus tai padaryta, tai viskas bus sustabdyta. Ir komisija tą labai aiškiai uh, sako, nes susitarimas egzistuoja. Dar trumpai apie kitus porą dalykų. Pirmiausiai dėl žmogaus teisų nuostatos. Tai yra standartinė nuostata, kuri visada yra taikoma ir kurią mūsų generalinis prekybos direktoratas visada taiko. Uh, nieko naujo tame nėra. Ir dar viena pastaba dėl pasiūlymo įtraukti į šio diskusiją tarybą. Tiesą pasakius, komisija nelabai supranta, kokie iš to būtų nauda, nes jeigu automatiškai yra sustabdomas BSP taikymas Bosnijai nesilaikant taisyklių iki 15 e, metų gruodžio 31 dienos, tai tada automatiškai, kai Bosnija pakeit, e, sutvarko visą reikalą, tada turi būti elgiamasi priešingai, automatiškai turi būti pradėtos jau taikyti priemonės. Nes jeigu viskas eis per tarybą ir per užsienio reikalų ministrų tarybą, tai reikalas labai užsitęs. Todėl aš sakyčiau, siūlyčiau parlamentui to nedaryti. Mes galime visada pasikeisti papildomai nuomonėmis pasibaigus šiam posėdžiu. Ačiū. O toliau ponas uh, Preda. Neturiu ką priturti. Galiu tik padėkoti kolegoms už jų pasisakymus. Esu įstikinęs, kad galų galia pasieksime gerą kompromisą. Mač. Labai ačiū. Taigi toliau. Balsavimas įvyks kovo 9 dieną. Ir tuo mes baigiame posėdį. Likus dar trims minutėms. Paid off.